Dear colleagues, honorable guests, brangus kolegos, ir bingiai svečiai, ponios ir ponai, manau jau laikas pradėti mūsų posėdį, nes vis tik mūsų darbo tvarkė yra labai išsami. Iškart prieš pradėdamas norėčiau pasakyti, kad vertimas šiandien yra užtikrintas į visas oficialias Europos Sąjungos kalbas ir galite susirasti atitinkamo kanalo numerį bei klausytis vertimo. Taigi, nieko nelaukia ir pradėsime nuo įžanginio žodžio ir, ir pradėsime posėdį. Europos parlamento Envi komitetas džiaugiasi galimybe šiandieną dalyvaučiuosi diskusijose su nacionaliniu parlamentu nariais apie vieną iš svarbiausių šių laikų temų, iššūkių, apie klimato kaitą bei kaip užtikrinti ES perėjimą prie efektyvesnį išteklių naudojimą bei mažesnio anglies naudojimo. Dalyvauja 29 nariai iš 27 parlamentų rūmų, iš nacionalinių parlamentų. Taip pat 12 komitetų pirmininkų ir 10 komitetų vicepirmininkų dalyvauja. O tai parodo, kad šiandienos tema yra itin svarbi. Tiek mums Europos parlamente, tiek jums nacionalinėse parlamentuose. Nebėjo, kad diskusija bus labai įdomi, kad pasidalinsime požiūrių. Ir e, diskusija padalinta bus į dvi sesijas. Pirmoji sesija. Čia kalbėsime apie iššūkius, apie tai, kiek gali kainuoti klimato kaita ir kaip Europa turėtų veikti aplinkosaugos diplomatijos srityje. O antroji sesija bus skirta aptarti mažo anglės naudojimo inovacijoms bei ištiklių naudojimo efektyvumo didinimui. Kaip žinote, ES pirmauja kovoje su klimatu, yra įsipareigojusi pasiekti labai ambicingus tikslus ir per Paryžiaus konferenciją ketina suvadinti labai svarbu vaidmenį. ES klimato politikos tikslas yra stabdyti klimato šilimą iki nedaugiau dviejų E, laipsnių aukščiau bazinio lygio. Ir tam reikia per keletą atmestų dešimtmečių gerokai sumažinti emisijas ir taip pat užtikrinti, kad klimato kaita nebevyks šį šimtmetį ir kitą šimtmetį. Europos Sąjungos taryba žengė jau svarbių žingsnių šioje srityje, patvirtino e, klimato, kovos klimato kaita gairės iki 30 metų. Siekiama bent 40 procentų sumažinti emisijas. Tai turėtų tapti ES pozicijos pagrindu per tarptautinės darybas Paryžiuje. Bedarbiauja ES institucijos ir ES parlamentas čia vaidina esminį vaidmenį į COP21 konferenciją. Gruodžio mėnesį siūsime mm, vėlgi delegaciją ir Envi komitetas čia aktyviai veikia, kad užtikrintų, užtikrintų tinkamą darbą per artėčių konferenciją. Artėjant COP21 Europos parlamentas rengia ataskaitą, kur išgirintų Europos parlamento poziciją kaip turėtų būti, kokia politika turėtų būti gyvendinama po 15 metų. Taip pat svarbu užtikrinti, kad e, aplinkos saugos e, diplomatija padėtų Europos Sąjungą veikti po 15 metų laikotarpyje. Ir pastaruoju metu buvo priimta labai daug priemonių ir numatyta yra išsamiausia sistema pasaulyje tai mums jau padėjo atliepti kai kuriuos pačius aštriausius klimato kaitos iššūkius kylančius ES piliečiams, verslui visuomeniai. Vienas svarbiausių dalykų numatytas simtoje aplinkos saugos veiksmų programoje, kuri buvo priimta praėjusiu metu gruodį, labai daug kalba apie išteklių efektyvumą. Ir Europos parlamentas sieks įgyvendinti šį prioritetą. Pil, e, pilnas priemonių paketas klimato srityje turėtų užtikrinti, kad e, gaminamieji gaminiai turėtų ilgesnį gyvenimo ciklą, taip pat mažinti atlikų kiekį bei didinti biomasės vartojimą. Taip pat siekiama reaguoti į kylančias, kylančias išteklių kainas bei priklausomybę nuo importo. Ir Europos planetas siekia užtikrinti, atsveikinti šiais iššūkius kuo didesnį išteklių naudojimo efektyvumą. Tam siekime numatyti sistemą, kuri turėtų padėti privatiems veikiams tiek suminėms veikėjams ir užtikrinti visą galimą ekonominę naudą bei padėti didinti konkurencingumą. Aplinkosaugos technologijos rodo, kad įmanoma pasiekti sėkmės ir galima čia kovoti ir su nedarbu šioje srityje. Čia dabar žaliosios technologijos vertinamos jau yra trilijonais eurų ir per, dešimt, per, per dešimt metų jų vertė turėtų padvigubėti. dvigubėti tai turėtų tikrai padėti didinti išteklių efektyvumą. Prangos kolegos, kalbingi svečiai, ponis ir ponai, mūsų šios dienos temos tikrai yra labai svarbios, nes svarbios yra ir ES, ir atskiros valstybės narėms. Tai yra svarbu ir mums, politikams, ir mūsų piliečiams. Dėl to labai džiugu, kad šiandieną turime progą kalbėti tokiamis svarbiomis temomis, diskutuoti tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų, tad e, laukiu tikrai įdomios diskusijos. Taigi reikia taip pat aptarti praktinę mūsų posėdžio organizavimo pusę. Kaip vyks diskusijos? Pirmiausia, norėčiau paaiškinti, kaip bus kalbama šiandien per posėdį. Šiandieną numatyta ir laiko, kad visi galėtų pasisakyti. Tačiau ne visiems bus laiko pasakyti visomis temomis. Todėl vis prašyčiau visų labai dalyvių e, laikytis vienos taisyklės, kuri dažnai būna taikoma Europos parlamente. Tačiau galbūt jinai netaikoma ir ant stanių lygių. Taigi prašau apsiriboti ir pasisakinėti neilgiau negu dvi minutės. Kalbėti neilgiau negu dvi minutės taip pat prašau atsvelgti į tai, kas jau yra pasakyta, apie kurią temą kalbama ir prisidėti prie tos temos ir nekartoti tų pačių dalykų. Nacionalinių parlamentų nariai, kurie norės e, pasakyti, jie turėtų užpildyti korteles ir paduoti jas salės darbuotojams. Yra dvi kortelės. Mėlynoji kortelė pirmai sesijai ir geltonoji kortelė antrai sesijai. Sesijos pradžioje kortelės bus iš, išdalintos, Ir, o, o parlamento nariai, kiti parlamento nariai, Europos parlamento nariai galės jau pakelti ranką, kaip yra įprasta parlamente. Taigi, pradėkime ir labai džiugu, kad galiu steikti žodį ponui Edvardui Smilteniui, kuris yra Lat Latvijos parlamento vicepirmininkas atsakingas už ekonomiką, žemės ūkį ir aplinkosaugą bei regionų politiką. Prašau žodis jums. Ponios ir Ponas ir ponai, jūsų ekscelencijos, dėkuoju, kad pakvietėte mane čia. Klimato kaita yra mm, pavojus mums visiems. Ir norėdami išvengti neigiamo e, vadinamojo klimato chaoso poveikio privalome apriboti augančią temperatūrą e, ir jos augimą dviem laipsniais. Norint to pasiekti, privalo visos šalis laikytis teisiškai saistančių susitarimų susijusių su klimato kaita ir jo situacija po 20 metų, tačiau vien to nepakanka. Norint sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurios yra išmetamos neigiamą poveikį, reikia keisti ir mūsų mentalitetą. Nacionalinė ekonomika turi tapti inovatyvi, e, taip pat už, reikia užtikrinti, kad būtų efektyviai panaudojami ištekliai ir būtų naudojamos mažo anglės dioksido kiekio technologijos. Na ir mes taip pat turime užtikrinti reikalingą paramą pilietiniai visuomeniai, taip pat turime įtraukti ir nacionalinę nacionalinį parlamentą į šiuos procesus. Džiaugiuosi tuo, kad šiandien yra numatyta daug pasisakymų tokiais svarbiais klausimais ir taip pat norėčiau pasinaudoti šią galimybę bei pasveikinti e, e, šių metų kovo 6 įvykusios tarybos teigiamus rezultatus, tai da vyko e, aplinkos reikalų ministrų susitikimas, Jis buvo suorganizuotas pirmininkaujant Latvijai ir kalbant apie numatomus nacionalinių lygmenių nustatytus veiksmus. Jie buvo nustatyti e, tiek ir ES lygių, tiek ir atskiri kiekvienos valstybės narių, e, narių, valstybių narių lygių. Tai yra tikrai didžiulė sėkmė ir valstybės narės bei ES įsipareigojo sumažinti šiltame efektą sukeliančių dujų išmetimus mažiausiai 40 procentų iki 2030 metų. ES yra pirmoji didelė ekonominė jėga, kuri e, pateikė aišku pareiškimą susijusiu su įsipareigojimu ir Taip pat siekiama tarptautinio susitarimo konferencijoje Paryžiuje 2015 m. gruodžio mėnesį. Tad, brangus kolegos, liko dar 8 mėnesiai iki tos konferencijos, iki susitarimo pasirašymo ir Latvija, kaip pirmininkaujate ES tarybos narė, yra itin aktyviai pasiryžusi dalyvauti tarptautinėse dėrybose ir mes nebejotinai dėsime visas reikalingas pastangas. Ir per tuos būsimus aštuonis mėnesius iki Paryžiaus konferencijos bus itin svarbu dėrėti su šalimis esančiomis už ES ribų. Reikės pabandyti pristatyti savo poziciją, savo tikslus ir pabandyti rasti bendrų sąlyčio taškų. Latvija yra pasirengusi e, kviesti ir kitas ES valstybės narės bendradarbiauti siekti rezultatų kartu. Tad tikiuosi, kad šios dienos bus, diskusijos bus itin sėkmingos ir pasieksime gerų rezultatų. Ačiū labai. Ir dabar norėčiau pasiūlyti pradėti mūsų pirmąją sesiją. Norėčiau pasveikinti mūsų prelegentus. Visų pirma, Miguel Arija Kanietė. E, tai Jis yra ES komisaras atsakingas už klimato veiksmus ir energetiką. Taip pat norėčiau pasveikinti Enrik Koks, jis yra Luxemburgo deputatų rūmų vicepirmininkas, taip pat e, klimato ir energetikos pakomitečio narys ir aplinkos reikalų komiteto pirmininkas. Kiekvienam iš pasisakius, pasis, pasisakančių galėsime skirti po 10 minučių ir pradėsime nuo Henry Cox. Gerbiamas pirmininkė, brangus nariai, didžiulė garbė man šiandien dalyvauti jūsų posėdėje ir kalbėti apie procesus iki Paryžiaus konferencijos, nes tai nebejotinai prisidės prie susitarimo, kuris bus sudarytas Paryžiuje. Liko vos aštuoni mėnesiai ir iki gruodžio mėnesio dar laukia nemažai darbo, nes labai svarbu užtikrinti, kad COP21 e, padėtų siekti teigiamų rezultatų klimato kaitos rytyje ilgalaikiu laikotarpiu. Na ir norėčiau pasidalinti savo nuomonę. ES indėlis, taip pat mūsų dialogas ir bendradarbiavimas su kitomis šalimis ir regionais ir taip pat uh, E, pagalbėsiu apie tai, kaip jūs galite prisidėti prie tų procesų. Pradėsiu nuo Europos Sąjungos galimo indėlių. Aš kaip Europos komisaras dirbantis su klimato veiksmais ir energetika galiu pasakyti, kad buvo formaliai pateikti pateikti dokumentai dėl numatomų nacionalinių lygmenių nustatytų veiksmų kovo pradžioje, po to, kai buvo pasiektas susitarimas aplinkosaugos ministrų taryboje. Na ir taip aiškiai pademonstravome, kad ES vykdo savo pažadus, tęsi savo pažadus ir buvo numatyti saistantis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetalų e, tikslai ir iki 20 metų mažiausiai 40, metų, 40 e, procentų ketiname sumažinti išmetamųjų teršalų lygį ir tai apims visus sektorius ir visus išmetamųjų teršalų šaltinius ir to pasiekti galime e, tik imdamiesi veiksmų ES teritorijoje. Be abejo, itin ambicingas tikslas, tačiau tikrai realiai gyvendinamas. Kalbant apie šį tikslą, bei 40 procentų sumažinimą. Tai padės užtikrinti išteklių efektyvumą, įgyvendinti ilgalaikius tikslus ir taip pat pasiekti, kad iki 50 metų 80 procentų valstybėse narėse būtų sumažinta išmetamųjų teršalų. Jau buvo imtasi reikalingų veiksmų ir praėjusią savaitę buvo pradėtas pasirinkimas, buvo pradėtos konsultacijos e, dėl sektorių įsitraukimo ir tai taip pat labai svarbus elementas susijęs su tuo, kad reikia užtikrinti, kad mūsų klimato politika būtų žvelgianti į priekį. Viskas yra pagrįsta penkiais elementais - energijos efektyvumu, vidaus rinka, energijos tiekimo saugumu, moksliniais tyrimais, inovacijomis ir visi šie elementai yra įtin glaudžiai susiję tarpusavyje. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos yra susijusios su visais šiais elementais. Jeigu kursime naujas galimybės susijusios su ekonominio augimo ir darbo vietomis, tikrai bus lengviau pasiekti užsibrištų tikslų. Buvo taip pat parengtas energetikos sąjungos veiksmų planas, jis turėtų e, būti pradėtas įgyvendinti per keletą artimiausių mėnesių, ta tikrai dirbama aktyviai, tačiau vien veiksmų ES lygių nepakanka, jų klimato kaita yra pasaulinės svarbos klausimas. Ir labai svarbu užtikrinti, kad būtų vykdomas darbas su tarptautiniais partneriais. Na ir be abejo, ES tengiasi įgyvendinti savo pažadus, tačiau Kalbant apie dabartinę padėtį pasaulyje, e, mes esame atsakingi už 10 procentų e, pasaulinių išmetamųjų teršalų, tad siekiame, kad būtų numatytas aiškus, skaidrus susitarimas su, su visomis suinteresuotomis šalimis, kuriuose būtų numatyti įsipareigojimai ir svarbu atsižvelgti ir į valstybių narių pajėgumus bei gebėjimus prisidėti prie tų procesų. Reikia siekti mažinti išmetamosius teršalus. pasauliniu lygiu mažiausiai 60 procentų iki 2050 metų. Ir taip pat be abejo sumažinti globalinį šilimą mažiausiai dviem laipsniais, lyginant su ta temperatūra, kuri buvo iki e, pramoninių laikotarpio. Labai svarbu atlaikyti ir laiko išbandymą taip pat stiprinti šalių įsipareigojimus, atsižvelgti naujausius mokslinius duomenis bei rezultatus. Ir per keletą artimiausių mėnesių aš sieksiu užmėgsti ryšius su partneriais visame pasaulyje ir sieksiu konkretaus ir aiškaus susitarimo Paryžiuje. Ir kalbant apie numatomus nacionalinių lygmenį nustatytus veiksmus, mm, reikės bandyti įtraukti tai ir tarptautinius partnerius Ir kol kas Šveicarija, Norvegija, Meksika yra pateikusios į NDC arba numatomus nacionalinį lygmenį nustatytus veiksmus. Ačiū labai Meksikai už tai, kad prie mūsų prisijungė, tai yra kylančios ekonomikos šalis. Nu, kalbant apie Kiniją, Junktinės Amerikos valstijas, kitas didžiasias šalis, tikimės, kad jie seks ES pavyzdžių ir pateiks į NDC artimiausių metų. Taip pat tikimės e, įtikinti G7, G20 e, neišsivyščiusių šalių, taip pat e, mažų šalų alijanso šalis vadovautis mūsų pavyzdžių ir tikimės, kad kiekvienas indėlis, kiekvienas, kiekvienas veiksmas bus kiek įmanoma ambicingesnis, be abejo, atsižvelgiant į kiekvienos šalies realias galimybės. Ir laikas čia yra itin svarbus, nes iki Paryžiaus konferencijos e, turime išsiaiškinti, kiek realus yra mūsų tikslas sumažinti pasaulinę šilimą dviem laipsniais. Na ir kalbant apie tarptautinius partnerius, ES turi labai svarbų vaidmenį tarptautinėje arenoje. Ir vykdydami savo vidaus e, klimato politiką e, pademonstravome, kad tikrai įmanoma pasiekti gerų rezultatų. Tai buvo pasiekta be abejo ir ES valstybių narių nacionalinių parlamentų pagalbos dėka ir norėčiau Jums už tai padėkoti. Po Paryžiaus konferencijos parlamentai tiek ir nacionaliniu, tiek ir ES lygių turi ratifikuoti naująjį susitarimą. Ir atsižvelgdamas į tai kviečiu e, siekti su dėrybomis susijusią pažangą, kaip ir praeitie komisija e, be abejo informuos parlamentą ir įtrauksi visus tos procesus. Ir be abejo, Europos parlamento delegacija atvyks ir į Paryžiaus konferenciją, ir į plenarinės diskusijas. Ir siekdami geriausių rezultatų turime užtikrinti, kad ES kalbėtų vienu balsu. Jūs, kaip nacionalinių parlamentų nariai, taip pat esate savotiški ambasadoriai, kurie tiesiogiai susidurėte su savo pilietinės visuomenės atstovais, tad turite didžiulę įtaką e, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Ir be abejo, vien Paryžiaus konferencija pati savaime neišspręs visų su klimato kaita susijusių problemų. Reikia e, užtikrinti, kad būtų einama tvariu keliu, kad būtų įgyvendinami įsipareigojimai. Ir intensyvios diskusijos nacionalinėse parlamentuose be abejo vyksta sąryšėjus su Paryžiaus konferencijoje. Be abejo, kalbant apie tokias e, politikos diskusijas, Europos Sąjunga, Europos parlamentas turi tin daug patirties tokiuose klausimuose. Ir gerbiamas pirmininkė, brangus nariai, Jūs, kaip ES piliečių atstovai, puikiai žinote, su kokiais iššūkiais susidurėja jūsų valstybių narių gyventojai kiekvieną dieną. Ir be abejo, klimato kaita yra viena iš didžiausių problemų. Eurobarometro apklausa buvo atlikta praeisiais metais ir 9 iš 10 ES piliečių teigia, kad klimato kaita jiems atrodė e, esanti įtin rimta problema. Ir e, piliečiai taip pat kalbėjo apie tai, jog jie mato klimato veiksmų naudą. Keturi iš penkių europiečių pritarė tam, kad kova su klimato kaita ir efektyvesnis energetikos panaudojimas gali padėti ekonomikai atsigauti ir padėti sukurti naujų vietų, darbo vietų. Ir tikiuosi, kad galėsime būtent tai ir daryti. Taip pat pasistengsime užtikrinti, kad Paryžiaus konferencija būtų sėkmės pavyzdys. Laukiu mūsų galutinių diskusijų, taip pat laukiu tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū. Labai ačiū, komisijos nary, kad taip pat ir kalbėjote ne per ilgai, o dabar suteiksiu žodį ponui Henry Cox, kuris yra Luxemburgo parlamento vicepirmininkas. Prašau, ponė Cox. Gerbiamas komisijos nary, ponė pirmininkė, kolegos, ponės ir ponai. Pirmiausia, labai dėkoju už pakvietimą ir tik tą galimybę pasisakyti. Kai jau vyks COP21, Liuksemburgas pirmininkaus Europos Sąjungai. Ir Liuksemburgas sieks užtikrinti konstruktyvius informacijos mainus tarp visų visuomenės lygių ir sieksime konstruktyvaus dalyvavimo Paryžėje ir sieksime uh, ambicingų ir įparingojančio sustarimo, kuris leistų mums sustabdyti šilimą, mūsų planetos šilimą ir kad jis nebūtų desnė negu 2 laipsniai. Visame pasaulyje vis pasaulio šalis vyks COP21 ir tenais dalyvaus valstybių vadovai bei, bei pilietinė visuomenė. 14 metais rugsėjo mėnesį New York'e vyko viršūnių sutikimas ir ten vyko pirmoji, pirmą kartą pasauliniam klimato kaitos smūgį. Ten dalyvavo atstovai iš 2,5 tūkstančio miestų. Ir tuomet viso pasaulio piliečiai prašė savo valstybių vadovų imtis tvirtų žingsnių. Tad dabar, tient Paryžiaus konferencijai, didės supratimas tarp politikų, kad reikia mobilizuoti viso pasaulio pajėgas. Tačiau jau labai seniai valstybių vadovams nepavyksta suderinti bendrai pareigojančio sustarimo. Ir tai kelia vis daugiau nerimo tiek vietos, tiek regionų lygių. Ir čia jau veiklos imasi pilietinė visuomenė, nevyriausybės organizacijos. Ir dėl to pirmas dalykas, kad aš pabrėžti, tai kad reikia į, įtraukti kuo labiau pilietinę visuomenę bei regionų ir vietos valdžios atstovus reikia skatinti iniciatyvas iš apačios aukštyn, vadinamasis bottom-up ir grassroots iniciatyvas. Reikia skatinti mūsų piliečių aktyvų dalyvavimą, kad jie prisidėtų prie kovos su klimato kaita. Tam reikia ir naujų statyminių pagrindų, kurie turėtų, kurie turėtų paskatinti piliečių veiksmus. Taip pat reikia mažinti mūsų energijos sistemų priklausomybę nuo anglies. O tam reikės demokratizuoti energijos gamybą. Taigi reikia užtikrinti, kad energijos gamyba būtų decentralizuota, demokratizuota bei vartotų mažiau anglės. Antras dalykas, ką aš pabrėžti, tai reikia pasiremti vietos regionų valdžios patirtimi. Vietos valdžia dažnai būna gerokai arčiau žmonių ir jį gali greičiau pastebėti, ar viena kita strategija pasiteisina ar ne tuomet gali tą strategiją tinkamai koreguoti. Ir e, pirmaujančios vietos valdžios institucijos jau turi daug patirties surinkusi šioje srityje. Ir pavyzdžiui, 90 metais buvo suburtas klimato alijansas, arba netaip seniai buvo sudaryta merų konvencija, bei suburtas tyrimų tinklas Transition Network. Visi, visos šios iniciatyvos rodo, kaip vietos valdžia gali įsijungti kovant su klimato kaita. Tačiau, kad užtikrintume programos sėkmę, reikia vengti miglotų politinių tikslų ir reikia numatyti konkrečius, e, apskaičiuojamus tikslus. Taip pat reikės parengti suderintą veiksmų planą, kuris užtikrintų sinergiją. Ir tai turėtų turėtų išvengtos problemos, kad kartais iniciatyvos e, tarpusavį prieštaringos būna. Taip pat reikia užtikrinti, kad politika yra nuosekli. Reikia susijęti tikslus, emisijų mažinimo tikslus ir susijęti kitas programas bei politinius tikslus, kurių mes siekime. Pavyzdžiui, tikslus įvairius e, ekonomikos rytyje, sveikatos rytyje, gyvenimo kokybės rytyje. Galiausiai kitas dalykas reikia užtikrinti, kad piliečiai ir kiti veikėjai dalyvautų, jie taip pat bedarbiautų. Ir paskutinis dalykas, reikia nuolat stebėti rezultatus ir e, derinti programas, jas nuolat tai tikslinti. 2012 metų rugsėjo 3 dieną Liuksemburgė mes parengėme naujus, naujais klimato kovos kaitos planus, kuriuose dalyvauja taip pat ir 23-105 vietinių bendruomenių. Ir mes siekime stiprinti vietinius valdžios vaidmenį kovai su klimato kaita. Yra žinoma šūkis Think Global Act Local, tai yra galvokite apie pasaulio, veikite savo regione. Tad e, taip pat siekime padėti ir vietos valdžiai sumažinti energijos išlaidas, energijos kainas. Taip pat siekiam padidinti investicijas regionuose ir tai taip pat turėtų padėti užtikrinti ir geresnį augimą bei, bei darbo vietas. Taigi, tokį sudarėme klimato kaitos paktą, kovos klimato kaitos paktą. Jame dalyvauja bendruomenės, kurios taip pat vėliau dalyvavo Europos energetikos apdovanojimo iniciatyvoje. Ir valstybė pažadėjo toms bendruomenėms techninę paramą. Šis įstatymas dabar jau pareigoja veikslas mūsų vietinės bendruomenės ir jos įgau prisijungia prie ir merų konvencijos. Trečias dalykas, ką norėčiau pabrėžti, tai yra, kad, kad kas tada dar svarbu Europos parlamento nariams ir nacionalinių parlamento nariams. Mes, kaip statymų kūrėjai, turime labai specifinį vaidmenį. Ir dėl to reikėtų pabrėžti, kad Luxemburgo parlamentas dar keturis metais numatė atskirą pakomitetį, kuris užsijima energetikos klausimais ir taip pat vertina, ar gerai veikia dabartinė kovos klimato kaita sistema, bei ieškos kelių tolyn, žingsnių pirmin. Taip pat ketiname iki vasaros pradėti naujas diskusijas, kuriomis reiksime gairias. Aš pats pirmininkausiu tam ir Luksemburgė mes ketiname ieškoti geresnio kelio, kaip užtikrinti geresnę kovos klimato kaitą, bei kaip užtikrinti geresnius rezultatus iš Paryžiaus konferencijos. Mes taip pat siekiame parengti naujus horizontalius įstatymus, kurie turėtų geriau apsaugoti mūsų klimatą bei užtikrinti parlamentinę stebėsiną, kaip įganoma šią politiką. Čia bėna čia pasveikinti kolegas iš Suomijos. Jie netvyko į šį posėdį, nes turi, nes vyks rinkimai mėnesio gale, tačiau kovo pradžioje priėmė labai svarbų statymą, kuriame numatė parlamentui teisę stebėti, labai svarbės teisę stebėti. Sėkmės pasieksime tik jeigu tikrai įsipareigosime, imsimės e, tvirtų veiksmų. Tad labai džiugu matyti Europos parlamento Europos Sąjungos priimtus įsipareigojimus. Nes jau buvo patikti mūsų įsipareigojimai yra COP21, tai buvo parinkta per Rygos, e, Rygos viršūnį sutikimą ir siekima 40 procentų sumažinti emisijas iki 30 metų, lyginant su 90 metų lygiu kaip numato nes tautos ir siekiame, kad e, planetos šilimas būtų apribotas ties dviejų laipsnių riba. Būtų labai šaunu, jeigu visas valstybės narės taip pat galėtų kuo greičiau paskelbti savo pastangas, nes artėjant Paryžiaus konferencijai, mūsų parlamento nariai, bei ir tikriausiai visi politikai, visų parlamento nariai, mato, kad auga atsakomybė vieningai ginti ES tikslus. Reikia vengti čia pastaikančios politinių, politinių ginčių, ypač nacionalistinių politinių ginčių, kurie galėtų susilpinti visos ES poziciją. Ir turime pabrėžti mūsų galimybę kurti inovatyvius produktus, inovatyvias iniciatyvas, nes tai padės sumažinti emisijas. Taip pat kai kurios valstybės darėms reikės finansinės paramos, kaip ir finansinės paramos reikės besinčiams šalims. Ir Paryžiaus konferencija reikia, reikia pasiekti sutarimų dėl klimato kitos, kad būtų galima tikrai priboti tą šilumos augimą mažiau negu 2 laipsniais. Ir taip pat reikia numatyti tinkamas tikslus, kad būtų galima užtikrinti žemą šiltame efektų dujų išmetimo lygį bei užtikrinti ekonomiką atsparumą klimato kaitai. Taigi, tikėkime, kad Paryžiaus konferencija pasiseks ir kad tai taps tai prates kieto protokolą ir bus sėkmingesnė iniciatyva. Labai ačiū. Labai ačiū. Pradėkime pirmą klausimų raundą ir pradėsiu iš karto nuo svečių iš įvairių nacionalinių parlamentų. Pradėkime nuo pono Jesus Ruiz kuris yra aplikosaugos klimato kitos komiteto pirmininkas Senate prašau, suteikiu jam žodį ir prašau, nepamiršti, kad apribojimas yra dvimtas visam kalbam. Ačiū. Gracias, muy buenas tardes. Yo quería en primer lugar. Dėkuoju, sveiki. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti mūsų kolegas ir neseniai buvusi Ispanijos ministrą, pona komisarą Kamietę. Noriu palinkėti jam visokiojopos sėkmės. Be abejo, jūsų pareigos bus naudingos mums visiems. Ir aš turiu klausimą. Mes e, girdėjome ES poziciją ir tai, kad ES ketina būti lyderė kovodama su klimato kaitos padariniais ir ES taip pat nori, kad ir kitos šalis visame pasaulyje įsipareigotų tai daryti, kad mūsų klimato politika būtų efektyvesnė. Tačiau mes kalbame apie platesnės ES intervencijas ką Jūs e, galvojate apie tai, kad mes turėtume sukurti taip vadinamą klimato diplomatiją? Komisarė, ar nemanote, kad turėtume suderinti visas sektorinės politikos kryptis – ekonominę, pramoninę ir visus energetikos aspektus – tam, kad pasiektume klimato kaitos tikslus? O norint, kad jie būtų galiojantis, mes negalime E, mažinti jų e, e, iš metalų izoliuotai, nes jie yra, jie atsiranda bendrai ir tai turi būti įtraukta į bendrą ES politiką. Mes turime pasiekti, kad tai darytų visos valstybės visame pasaulyje. Dėkuoju dabar ponas Mikel Mekarti, kuris yra aplinkosaugos komiteto pirmininkas Airijoje. Dėkuoju pirmininkė. Airija pripažįsta globalius klimato kaitos aspektus ir tai esminis dalykas ir mes, turi, mes suprantame, kad e, mūsų šalį, mūsų šalis smarkiai įtakos neigiami e, su to susiję reiškiniai. Mes patyrėme labai daug grėsmės, didėja jūros lygis, didėja drėgmės kiekis ir taip pat keičiasi audrų e, kryptis. Ir tai kainuoja ir ekonomiškai, ekologiškai, kultūriškai. Ir manome, kad yra labai svarbu, jog ES efektyviai prisidėtų prie savo naujos vizijos e, gruodžio mėnesį, kuri būtų įtraukli ir ambicinga ir tame turi dalyvauti visos šalis, todėl mes labai sveikiname klimato diplomatijos veiksmų planą, kuris pabrėžia, kaip svarbu imtis iniciatyvos šiais metais. Šis naujas sustarimas užtikrins visų prioritetų įtraukimą ir užtikrins reikiamą ilgalaikį tikrumą visiems veikėjams. Manome, kad naujas sustarimas turėtų būti teisėtai saistantis ir reikalautų, kad visos sutarties šalis e, prisimtų įsipareigojimus. Mūsų mūsų nacionalinė klimato kaitos politika yra ambicinga ir turi realistiškus tikslus 2000, iki 2050 metų. Mes turime sumažinti savo išmetalų kiekį 50 procentų ir visa, visame sektorija - aplinkosaugoje, transporto sektorius, energijos gamybos sektorija, žemės ūkio sektorija, e, tarp jų ir miškininkystėje. Taip pat turime užtikrinti, kad mūsų tvaraus maisto gamybos pajėgumai nenukentėtų. Ir baigiant pirmininkę, norėčiau pirmiausia užduoti klausimą ponui Kanetė. Ar jūs padarysite visą, ką galite, kad užtikrintumėte, jog žemės ūkio ir miškininkystės sektorius į, į indėlis į na, CO2 mažinimą bus pripažįstamas per ateinančias diskusijas, nes dabar mes kasdieną pasaulyje yra daugybė žmonių, kurie badauja kasdieną ir mes turime be abejo kaip prioritetą užtikrinti, jog maistos būtų gaminamas. Ir žinome, kad kai kuriuose šalyse maisto gamyba yra perkelta į tas šalis, kur daugiau yra gaminama CO2 dvideginio, iš tų šalių, kuriuose jau egzistuoja strategija, kaip pažaboti e, CO2, didelius CO2 išmetimo kiekius. Ačiū. Dabar ponas Gorsiza Tenhaus. Jis yra aplinkosaugos komiteto Lenkijos e, senate vicepirmininkas. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Witam państwa. E, Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pristatyti mums kilusias idėjas šios dienos konferencijai. Lenkija palaikys bet kokį susitarimą, kuris padės sumažinti emisijas ir kovoti su CO2 nutekėjimu. Tačiau tai nėra pasiekiama be mūsų pagrindinių ekonominių partnerių sutarimo. Jų balsas ir dalyvavimas Paryžiuje yra labai svarbus. Taip pat mes pritarėme be kokiam susitarimui, kuris būtų visų šalių pastangų santrauka, kurios galiausiai siekia sumažinti savo temperatūrą dviem laipsniais. Tačiau tai nebūtų įmanoma pagal Paryžiaus susitarimą. Klausimas, kokius stimulus čia turime. Tai labai svarbu, siekiant sumažinti emisijas. Šie du priedai yra mažai susijęs su realybė ir iš tiesų įsipareigojimai yra tikrai pritaikyti labai ribotam šalių skaičiui, bet koks toks įsipareigojimas prisidės prie CO2 nutekėjimo. Šis susitarimas leis įvesti tam tikras taisyklės ribotam žmonių skaičiui Dėkuoju. Dabar iš Europos parlamento pusės Joe Lainen. Dėkuoju, pirmininkė. Labai džiugu, kad mes e, parlamento atstovai čia susirinkome į tokį didelį forumą nes dabar mūsų e, visuomenė labai keičiasi ir mes e, turime klimato kaitos planus ir įstatymus savo valstybėse narėse, o kas dar neturi, turėtų jo sukurti. Ir e, Globe tinkle mes, kaip įstatymdaviai, toliau dirbame vis pasauliniu mastu tam, kad kartu įgyvendintume savo tikslus. Paryž yra, Paryžiaus sustarimas yra saistantis ir labai svarbu pasiekti jo tikslus. Todėl aš noriu paklausti paklausti komisaro, o kas yra pasiekiama ir kas yra privaloma. E, žinome, kad JAV, kaina, e, Kinija ir taip toliau neturi jokių privalomų susitarimų ir todėl mes turime turėti bent jau mažą e, priežiūros arba skaitomybės privalomą bendrą sistemą, nes būtent tokio tikslo reiktų mums visiems siekti mes e, žinome, kad turime labai didelę e, spragą tame. Ir aš turiu idėją, kad galbūt e, Junktinės valstijos taip pat galėtų turėti ir savo pačių atskaitomybės sistemą bendrai namuose. Ir galbūt ir JAV, ir Junktinės valstijos iš tikrųjų yra tikrai didžiulės teršėjo šalis. Mes žinome, kad visur e, dominuoja toks pagrindinis klausimas e, – pinigai, finansai. Ir Paryžiuje e, kalbama apie milijardus pinigų. Dėkoju. Dabar ponas Franz Untersteller iš Vokietijos Bundesrato. Dėkoju pirmininkė, komisarė, gerbiami ponas ir ponai. E, jūs pabrėžėte pagrindinius klimato kaitos strategijos aspektus, tai yra orientuota į ateitį strategiją, tačiau aš noriu paklausti, ar Europa tikrai pasirašo e, šitiems pagrindiniams tikslams ir, ir ar tikrai atliekščia lyderės vaidmenį. E, mes matome, kad tikrai turime toliau sekti, kas vyksta, kaip yra sekami šitie tikslai, kaip jie buvo įgyvendinti. Ir manau, kad mes atsiliekame nuo mūsų lūkesčių. Ir todėl E, mes ir susidurėme su sunkumai siekdami savo tikslų. Aš manau, kad yra labai aišku, atsižvelgiant į mums kylančius iššūkius, mes turime pakeisti ES energijos politiką. Ir turiu du konkrečius tikslus. Visų pirma, ar komisija yra pasiruošusi ir nori, remiantis. Um, E, iki 2050 metų e, sumažinti emisijas nuo 80 iki 95 procentų ir toliau plėtoti 2030 e, metų tikslus. Taip pat kitas labai svarbus klausimas yra, ar Europos Sąjunga kovos prieš spragas klimato ir energetikos politikos srityje nes be abejo ES klimato kaitos tikslai be abejo yra silpninami dėl to, kad yra atidedami mūsų emisijų mažinimo tikslai arba emisijos yra perkeliamos į e, kitas šalis ir tai bandoma perkelti į ES e, biudžetą. Ačiū. Dėkuoju dabar Antonijo Ramos Šprėto. Tai yra aplinkosaugos ir to neplanavimo ir vietinės vyriausybės komiteto pirmininkas iš Portugalijos. Senhor Presidente, um, Senhor Presidente, a União Europeia sempre se caracterizou pela... Dėkoju, pirmininkė. Europos Sąjunga buvo e, visada turėjo labai konkrečią nuomonę dėl kovos e, su klimato kaita. Ir Europos parlamentas, ir komisija, ir valstybės narės visada sako, kad e, mes kalbame ne apie aplinką, mes kalbame taip pat ir apie mm, ekonomiką, taip pat apie e, moralinius dalykus, visuomenės sveikatą, etiką, e, socialinius aspektus ir be abejo pasaulinę, pasaulinės, pasaulinį saugumą. Mes E, be didelio solidarumo neišspręsime šito klausimo, be e, mokslinių technologijų ir informacijos pasikeitimo. Europos Sąjunga e, mūsų manimu toliau turėtų e, palaikyti ryšius su partneriais ir keistis savo idėjomis dėl emisijų, kaip galima būtų sumažinti 80-90 e, procentų e, emisijas iki 2050 metų. Turime ne tik įtikinti partnerius, bet išspręsti ir savo problemas. Ir čia noriu paklausti komisaro, kaip jūs ketinate tai padaryti, kaip, ką turi daryti Europos Sąjunga. Pavyzdžiui, mes turime um, įgyvendinti efektyvus energijos vartojimo tikslus. Ar pasiekime savo tikslus? Ne. Ką komisija galvoja šioje srityje? Kaip tai padarysime? Ką padarys ir valstybės narės, kad mes pasiektume šitą tikslą? Šitą tikslą savo bent išsikėlėme. Be to, sakoma, kad e, Paryžioje turi būti e, numatyti saistantis tikslai. Kopenhagoje mes nusiminėme ir noriu paklausti e, komisaro, kaip mes pasieksime tuos tikslus. Mes dabar E, susidūrėme su tikra realybė ir atsižvelgiant į ją, kaip Jūs manome, ar tai yra tinkamas teisinis elementas, ar tai atitinka ES interesus. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponia Šemin Pirik. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik denk dat we met een goede... Ačiū labai, ponė pirmininkė. Nebejotinai labai svarbus klausimai, apie kuriuos reikia kalbėti, tačiau ir mūsų piliečiai, mūsų įmonės taip pat turi mus palaikyti, mums reikia juos įtikinti, tai yra pirmiausias dalykas. Nuo to viską reikėtų pradėti. Ir taip pat labai svarbu suprasti ir būti tikriems, kad ta informacija, kurią remiamės, tie duomenys, kuriuos turime, yra tikslus. Na ir neretai nutinka taip, kad, pavyzdžiui, yra itin daug teisės aktų susijusių su bijo įvairovė ir taip toliau, tad verslo atstovai susiduria su didžiulė našta ir ne visada žino, ką ir kaip reikėtų tiksliai taikyti. Tai yra didžiulė, didžiulė problema. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis poniai Fabien Keller. Ji yra Prancūzijos senato narė. Ačiū labai. Gerbiamas pirmininkė, kaip ir kolega Lakomt, aš manau, kad svarbu pasakyti, jog Prancūzija yra pasirengusi dirbti su visomis valstybėmis narėmis, siekiant su klimatu susijusių tikslų bei įsipareigojimų. Ir mums Prancūzija yra didžiulė garbė priimti Paryžiaus konferencijos dalyvius. Labai tikiuosi, kad tai bus puikiai galimybė įvykdyti kažkokį tai politinį veiksmą, kuris turės teigiamas ilgalaikės pasiekmes. Na ir norėčiau paklausti, paklausti mūsų gerbiamų prelegentų. Visų pirma, gerbiamo komisaro. Galbūt galėtumėte pakomentuoti tą aplinkosauginės diplomatijos klausimą, kurį palėtėte savo pasisakymo metu. Ir galbūt galėtumėte pakomentuoti, kaip Europos parlamento narių veiksmai galėtų būti susijęti su nacionaliniu parlamentu narių veiksmai šioje srityje. Dabar e, kokį signalą mes siunčiame mažiausiai išsivyščiusioms šalims? Pavyzdžiui, kalbu apie Afrikos, Centrinės Afrikos šalis, Pietų Amerikos šalis ir kitas panašias šalis. Na ir taip pat norėčiau paklausti apie tą žalįjį fondą, kuris buvo minėtas, kokia yra jo praktinė dimencija. Jeigu jame bus 100 milijardų eurų, kaip praktiškai viskas bus įgyvendinama? Ir turiu dar vieną klausimą. Įtin džiaugiamės tuo, kad turime galimybę dalyvauti tarp parlamentinėje konferencijoje ir noriu paklausti, ar dienos pabaigoje bus balsuojama dėl kažkokio tai bendro pareiškimo, kuriame bus pateiktos šiandien išsakytos mintis susijusios su COP21. Ačiū labai. Dabar žodis Lajos Keiplė. Jis yra nacionalinės Vengrijos sveikatos asamblėjos narys. Labai dažnai ES vertybės yra kritikuojamos dėl to, kad jie neapmastyti, nėra apmastyti užsienio politikos tikslai. Tačiau Europa rodo pavyzdį klimato kaitos e, srityje. Tačiau dėja tokių gerų pavyzdžių ES nėra daug. Ir Europa turi padaryti viską, ką gali, kad liktų lyderė šioje srityje. Būtų labai svarbu, kad JAV ir Kinija prie to prisidėtų ir užtikrintų, kad galima būtų kažką padaryti dėl klimato kaitos ir iškeltume e, didelius ambicingus tikslus sumažinti šiltnamio efektą išmetančių dujų kiekį. Europos Sąjunga labai suinteresuota tuo, kad e, globali temperatūra mažėtų dviem laipsniais, tačiau taip pat svarbu, jog E, įmonės taptų konkurencingos ir liktų konkurencingos pasaulio ekonomikoje. Na ir mes iš tikrųjų galime, turime daug ką padaryti e, klimato kaitos srityje. Ir Vengrija nori, kad ES atliktų lyderės vaidmenį klimato kaitos e, klimato apsaugos srityje ir mes norime prisidėti prie to, kad Paryžiaus konferencija būtų sėkminga. Manau, kad diplomatiniais žingsniais mes galėtume daug prisidėti prie tos konferencijos sėkmės ir Vengrija tame labai dalyvaus. Mes manome, kad visi konferencijos dalyviai turi įdėti savo indėlį į tai. Europos Sąjungoje ir Europos Sąjunga turi didžiulį diplomatinį pasaulinį tinklą. Mes turime išnaudoti šitą instrumentą, kad Paryžiuje visi sėkmingai pasirašytų sustarimą. Ačiū. Mr. Gerbrandi. Ačiū dabar panas Gerbrandi. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau minėjo komisaras per savo įžanginį pasisakymą, ES išmetamųjų teršalų kiekis sudaro 10 procentų visų pasaulinių išmetamųjų teršalų. Tačiau vis tiek turime didžiulę istorinę atsakomybę mes kaip ES valstybės narės. Tad aš norėčiau kalbėti ne tiek apie tai, kaip turėtų atrodyti Paryžiaus susitarimas, nes, kaip bebūtų, dauguma mūsų esančių čia tikrai e, greičiausiai laikomės vieningos nuomonės, na bent jau taip. E, plačiaja prasme kalbant mūsų supratimas yra vienodas. Tačiau kalbant apie situaciją susidariusią Kopenhagoje prieš šešerius metus ir ten kilusias problemas, manau, kad svarbu apie tai pakalbėti ir pagalvoti, kaip išvengti tokio fiasko Paryžiuje. Na ir Man atrodo, akivaizdu vienas dalykas. Jeigu turtingosios šalis nėra pasirengusios mokėti už kovą su klimato kaita, tai tada tos skurdžiosios šalis E, nėra pasirengusios e, pateikti tvirtus numatomus nacionalinių lygmenių nustatytus veiksmus. Tad norėčiau paklausti, ar turime kažkokių priemonių, e, kaip kažkaip suardyti tą sąstingį ir kad nenutiktų taip, kad bus bandama kažkaip tai manipuliuoti, pasinaudoti situaciją, siekiant sužlugdyti Paryžiaus susitarimą. Ir man atrodo labai svarbu žengti tuos tvirtus pirmosius žingsnius, kurie padėtų užtikrinti Paryžiaus susitikimo sėkmę. Ačiū labai dabar žodis poniai Muel Gergens. Ji yra aplinkos komisijos narė Belgijos federalinėme parlamente. Ačiū, ačiū labai. Man atrodo, įtin svarbu ES nustatyti ambicingus tikslus nes netgi pačioje Europos Sąjungoje yra tokių valstybių narių, kurios norimtis politinių priemonių, kurios padėtų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Ir manau, kad mes turime pabandyti atsikratyti tos baimės imtis reikalingų žingsnių, kurie galėtų prisidėti prie pažangos nes iš esmės ES būtų naudinga imtis reikalingų priemonių ir tiesiog pareikalauti, kad būtų įgyvendinami aplinkosauginiai standartai, kurie padėtų siekti pažangos. Taip pat norėčiau pažymėti dar vieną dalyką. Labai svarbu užtikrinti nuoseklumą tarp įgyvendinamos politikos skirtingais lygmenimis, tiek ir vietos lygmenių, tiek ir nacionalinių, tiek ir europinių, tiek ir pasaulinių lygmenių. Mes manome, kad kiekviena valstybė narė turi daryti viską, kas įmanoma ir negalime laukti vien tik besivystančių šalių veiksmų, juk būtent jos labiausiai kenčia nuo šiltame efektą sukeliančių E, dujų išmetimo, dėl kylančios temperatūros. Ir negalime tikėtis, kad jie prie tų procesų prisidės lygiai tiek pat, kiek ir mes. Ir negalime leisti pasauliui sugriūti vien todėl, kad mes laukiame, jog didžiausią indėlį įneštų tos skurdžiosios šalis. Ir taip norėčiau paklausti, kaip e, Europos komisija ketina dirbti šioje srityje, ką ketina atlikti dėrybininkai, nes neretai e, viskas yra nusprendžiama linkus vos kelioms dienoms ir visa tai yra padaroma užkulisiuose, sustikimo užkulisiuose, tad reikia aiškios strategijos. Ačiū labai dabar žodis poniai arba ponui Brunner, jis yra aplinkosaugos komiteto narė Austrijoje. Dėkoju, pirmininkė. Mums reikia globalaus ir ambicingo visiem, visus saistančio sustarimo dėl klimato kaitos. Ir aš pritariu visiems anksčiaus, anksčiau kalbėjusiems. Mes turime be abejo padaryti ir savo namų darbus savo šalise. Ir ES turi labai aiškių įsipareigojimą ir atsakomybę čia. Ir manau, kad mes negalime jokių būdų sumažinti savo ambicijų Europoje. Ir šiandieną mes esame čia susirinkę kaip parlamentarai, mūsų e, Europos parlamento atstovai ir atstovės, piliečių atstovai atstovės. Ir noriu iškelti parlamento vaidmens klausimą. Gerbiamas komisarė, jūs e, sakėte, kad mūsų užduotis yra ratifikuoti ir įgyvendinti mūsų COP susitarimus. Tačiau dabar mūsų darbas kaip parlamentarų prasideda būtent dabar. Mūsų užduotis yra užtikrinti, kad mūsų vyriausybės imtųsi reikiamus pozicijos ir atstovautų jai. Aš esu tikra, kad kiekviena šalis, kuriai čia šiandieną yra atstovaujama, gali pridėti dar, prisidėti dar daugiau prie Europos tikslų tam, kad pasiektume ambicingo klimatos, klimato e, susitarimo. Norėčiau kreiptis į, vis, į jūs visus, kad mes, kaip parlamentai, COP e, srityje, parlamentarai COP srityje, prisimtume atitinkamą atsakomybę. Ačiū. Thank you very much. Now, Mr. Rikaut. Ačiū labai dabar, ponas Rikaut. Ačiū, ponė pirmininkė. Eitin džiaugiuosi, kad kalbama apie klimato kaitos politikos klausimus kartu su kolegomis iš nacionalinių parlamentų, nes būtent veiksmų nacionalinių lygių mums labiausiai reikia norint įgyvendinti visus tikslus. Tačiau nerima man kelia vienas dalykas. Mes kalbame apie aplinkosauginius teisės aktus šiandieną, tačiau pagrindinis dalykas, pagrindinis dirbinis koziris Paryžėje bus susijęs su finansavimu. Ir net jeigu komisaras nepaminėjo e, to termino finansavimas, susidaro toks įspūdis, kad galima daryti, ką tik norime, tačiau jeigu nepaliesime finansavimo klausimų, nepasieksime sėkmės Paryžiuje. Ir tai, kad net komisaras nepaminėjo šio elemento savo pasisakymę, tai rodo, kad ne viskas yra tinkama ir mes kaip ES pažym, pa, pažadėjome 100 milijardų eurų iki 20 metų kasmet. Ir jeigu neišpildysime savo pažadų, Galime kalbėti apie ką tik norime, apie klimato diplomatiją, jeigu netiesėsime savo pažadų, nepasieksime susitarimo. Ir tai yra gyvybiškai svarbu. Mm, reikia e, tą žinę parvežti ir nacionalinius parlamentus, finansų ministrams, e, nes būtent e, jie yra atsakingi už finansinius aspektus. Tikiuosi, kad visi imsimės reikalingų veiksmų ir Dar kartą norėčiau pažymėti finansų ministrų svarbą. Būtent jie greičiausiai turėtų vykti į Paryžiaus konferenciją. Tai be abejo, aplinkos reikalų ministrai suvaidino savo vaidmenį procesą, tačiau dabar viskas yra itin glūdžiai susijęs su finansais. Ir dar vienas klausimas komisarui, kurį norėčiau užduoti. Panašu, kad e, nepavyks pasiekti tų pasižadų susijusių su dviejų laipsnių mažinimu, to tikrai nepavyks pasiekti Paryžiaus susitarime. Tad kodėl mes vis dar bandome dar kalbėti apie 20, 25 metų tikslus. Norėčiau paklausti, kodėl Europa tarsi bando kaišyti pagalius ir ratus, nes, man atrodo, reikėtų atvirai žvelgti į situaciją ir nesusikoncentruoti vien tik ties 2030 metais. Ačiū. Ačiū labai. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Van Beldover. Ji yra aplinkos komiteto narė Niderlandų atstovų rūmose. Ačiū labai. Be abejo, visi puikiai suvokiame su klimato kaita susijusius pavojus, tai suprantame ir mes Niderlandų parlamente. Ir mes vadovavomės tokiu požiūriu iš apačios į viršų, kaip ir, pavyzdžiui, Kyoto protokolo atveju. Tačiau šiuo, kalbant apie šią situaciją, reikia kalbėti ne tik apie įsipareigojimus, bet ir apie pačius rezultatus. Juk svarbu yra ne tik tikslai, svarbu yra ir valdysena, ir Tie rezultatai yra svarbus ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. Tad norėčiau paklausti Europos komisijos, kaip ji ketina užtikrinti, kad valstybės narės sumokės savo įnašus ir kaip tai yra susijęs su mūsų pastangomis vykstančiose tarptautinėse dėrybose dėl klimato kaitos. Kaip ketiname užtikrinti, kad tarptautiniu lygiu viskas būtų atlikta tinkamai, sudėliota į reikalingas vietas. Ir be abejo linkiu pirmininkančiai šaliai kuo didžiausios sėkmės metų pabaigoje, tačiau norėčiau paklausti, kadangi ES tarybos pirmininkaujantys šalis vis keičiasi, Galbūt trūksta to tokio testinumo. Ir norėčiau paklausti, kaip komisija žiūri į tai ir e, kaip komisijos atstovo nuomonę galime prisidėti prie tų procesų. Taip pat norėčiau pakalbėti apie mūsų žinias, technologijas, mūsų pastangas susijusias su bendradarbiavimų plėtros rytyje, kaip tai galėtų padėti pasiekti šalims užsibrieštų tikslų. Dėkoju. Dėkoju. Dabar ponas Mirko Busto, Jis yra iš Italijos parlamento aplinkosaugos komiteto. Labai ačiū. Ačiū, panė pirmininkė. Manau, kad tikrai reikia numatyti didžiulius mažinimus. Ir tai numato tikrai didžiulius pokyčius. Visame pasaulyje visą tai matome kad dabar jau atėjama prie 4 e, laipsnių augimo, o ne 2 laipsnių, apie kurios buvo prieš tai kalbėta. Ir vargu ar pavyks pasiekti tuos ambicingosius tikslus, vien tik didinant energijos naudojimo efektyvumą, išteklių panaudojimo efektyvumą. Manau, kad dabar mums ateina laikas sistemiškiau pažiūrėti į šį klausimą. Pažiūrėti pačią ekonomiką, pa, pačias gamybos sistemas. Buvo minėtas e, prieiga, buvo minėtas prieiga iš pačios aukštyn, bottom up. Tad man reikia kalbėti apie gyvenimo būdą, apie žmonių požiūrį. Na, mano šalyje, Italijoje tai labai svarbu yra. Atrodo, kad, pavyzdžiui, Italijoje prarasta galimybė yra išjudinti žmonės, nu juos paskatinti imtis veiksmų, Atliekama yra daug įvairių tyrimų. Pavyzdžiui, Žemės ūkio organizacija atliko tokių tyrimų, taigi matome, kad tai, kaip mes valgome, tai kaip gaminame maistą, tai labai prisideda prie atšilimo, nes 14 e, procentų emisijų kyla iš žemės ūkio sektoriaus. Didžioji dalis to kyla iš gyvulių auginimo. Mokslininkai sako, kad per artimiausius metus, keltą metų vien šios emisijos padidins e, temperatūrą daugiau negu dviem laipsniais, net jeigu visur kitur bus nuliai. Taigi tikrai reikia žiūrėti iš apačios šią problemą ir manau, kad visiems reikės, visiems reikės keisti gyvenimo būdus ir požiūrį. Man atrodo, kad tai yra vienas toks svarbių, svarbių klausimų, apie kuriuos reikia kalbėti. Labai ačiū. Toliau, pane Dali. Ačiū, pane pirmininkė. ES tikslas sumažinti bent 40 procentų šiltame efektą sukeliančias e, emisijas buvo sunkiai pasiektas kompromisinis rezultatas. Ir dabar taryba sako, kad tai yra vienas pagrindinių žingsnių, kaip galima užtikrinti kovas klimato kaita, tai yra neblogas žingsnis pirmin. Tačiau tuo pačiu metu matome, kad kas valstybės narės vis tik išsireikalavo tam tikros kainos už, už šį rodiklį ir dėl to į tarybos sprendimą nebuvo tam tikrai kai kurie sektoriai, pažiūrėjau, transporto sektorius. Manau, kad reikia dėl to plėsti ETS apripti. Tad kelklas, nu, klausimų komisijos nariui kaip jis mato šią pirtinių taršos leidimų e, prikybos sistemą, kaip mato jos ateitį ir kas mus laukia. Ačiū. Labai ačiū. Toliau Madame Velin Wittebruk. Bris, Briselio regiono aplinkos saugos komiteto pirmininkė. Briselio regiono parlamento. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū už tai, kad sungėte šias labai įdomias diskusijas. Norėčiau pabrėžti tai, ką pasakė ponas Koks. Jis minėjo apie regionų miestų svarbą ir manau, kad jis tikrai teisus. Daug miestų, daug regionų jau yra nusimatę naujus tikslus ir tie tikslai yra ambicingesni nei valstybių tikslai. Ir dabar jie tampa, tampa svarbiais sąjungininkas valstybėms artėjant Paryžiaus konferencijai. Taip pat ir merų konferencijos vyks susitikimas, tai vyks rudenį. Manau, kad e, čia yra labai svarbus forumas, yra labai svarbus nutrauktas šalis. Rugsėjo mėnesį New York'e vyko posėdis, bankimūnas susiškė tą posėdį. Ir ten daug pareiškimų padarė ne valstybės, o kiti veikėjai, būtent miestai. Taigi, norėčiau iškelti klausimą, kaip ketinate šias diskusijas įtraukti į kitus nevalstybinius veikėjus, ypač pavyzdžiui tos e, miestus, kurie dalyvauja Merko konvencijoje, kaip tai galima, kaip to galima pasimti Paryžyje. Taip pat, kaip miestai regionai gaus finansavimą, kad galėtų imtis savo veiksmų, kuris numato pagal savo planus. ar galima jiems skirti finansavimą pagal esamus planus. Taip pat labai įdomu yra tai, ką minėjo kolega iš Prancūzijos. Štai parlamentai visi susi, susibūrė čia ir ar jie galėtų padaryti bendrą pareiškimą. Labai ačiū. Ponas Pidičinį. Labai ačiū, ponė pirmininkė, labai atidžiai klausiausi kolegų klausiausi visų pasisakiusiųjų ir nacionalinių parlamentų atstovai kalbėjo apie konkurencingumo praradimą šitos pusės, tačiau šitos pusės, kad reikia ambicingesnių tikslų šitos pusės ir kad reikia mažinti anglės naudojimą. Tačiau manau, kad vis tik tikrai problema tai, kad mažėja konkurencingumas ir reikia tą problemą turėti galvoje. Manau, kad anglės naudojimo mažinimas kaip tikslas neturėtų tapti konkurencingumo mažėjimo priežastimi. Manau, kad čia reikia ieškoti naujų galimybių, kurias reikia, na, galim reikia apsinaudoti. Tai reiškia, kad reikia naudoti daugiau atsinaujančiais ištekliais, reikia daugiau investuoti į atsinaujančių išteklių plėtrą, tyrimus. Ir, na, šitas klausimą komisinarių kanietiai. Nekartą esame šiuo klausimu kalbėję. Ir vis girdžiu tą patį atsakymą, kad kad valstybės narės gali pačios priimti sprendimus, pačios nutarti, kokio nori energetikos derinio, kokio nori energetikos derinio taikyti. Tačiau, turint galvoje pasaulinę atšilimą, reikia turėti galvoje, kokį tai turės poveikį mūsų visų ekonomikai. Anglijas vartojimo mažinimas yra vienas tų didžiųjų būdų, kaip kovoti su šia problema. Tad kaip komisija žiūri tai, kad štai įvairias valstybės, Italija, Ispanija, kitos Adrijos regiono bei, bei Biržmyros valstybės didina naftos gavybą. Kaip tai dera su bendru kontekstu? Labai ačiū. Lučia Kratsko, aplinkosaugos žemės ūkio komiteto atstovas iš Ispanijos parlamento. Prašau. Labai ačiū. 15 metais Europos aplinkosaugos agentūra jau išreiškė susirūpinimą, kad kurios valstybės narės sudurs problemomis siekdamos mažinimo tikslų iki 20 metų ir komisija darys gerai tai žino. Mm, žinoma, kad e, įsipareigojimų, kur skinama prisimtina, vargu ar bus pasiekti vien tik pasitikint gerąją valstybių narių valią, nes juk yra daug direktyvų, kurios nebuvo visose valstybėse, kai kurios valstybės neš nebuvo perkeltos ir nėra gyvendinamos. Tad klausimas, kaip Europos Sąjunga gali stebėti visų teisės aktų įgyvendinimą ir tikslų, kurie būtų kur bus įgyvendinimą. Taip pat jau girdėjome apie Suomijos parlamento naują iniciatyvą ir manau, kad tikrai yra labai naudinga. Tad e, būtų galima kelti klausimą, kokį vaidmenį nacionaliniai parlamentai galėtų suvaidinti, užtikrindami efektyvę situacijos stebėsiną. Žinoma, ES ir ES taip pat turi savo vaidmenį. Kitas klausimas. E, žinoma, reikia investicijų į naujas technologijas bei anglės vartojimo mažinimą, galbūt net panaikinimą ir kaip prie to prisidės Junkerio paketas, ar, ar padės kurtinas investicijas, kurios padės kovoti su anglės vartojimu. Labai ačiū. Pirmininkas, ačiū, dabar ponė Durnano. Ačiū, ponė pirmininkė. Sudomėjusi klausiau šių diskusijų, klausiau visų pareiškimų, visų pasiūlymų dėl Europos aplinkos diplomatijos. Žinoma, negali daryti taip, kad negalima vienam regionui užkart visos naštos kovos klimato kaita. Tačiau kokių daugiau priemonių šios rytį reikia? Manau, kad Paryžyje sudursime su kitokia realybė, ten bus iššūkių, kuriuos bus sunku labai veikti, dėl to tik reikia gerinti diplomatinės priemonės. Taip pat reikia turėti galvoje, kad energijos poreikis auga. Reikia energijos desniam ekonomikos augimui, tad ką reikia daryti šioje srityje? Nes juk ir mes norime, kad pas mus veiktų pramonė, kuri padėtų sumažinti nedarbą. Kaip galima viską suderinti, turėdami galvoje klimato kaitos kontekstą? Ir kaip galime užtikrinti jėgų pusiausvyrą Viena vertus reikia ir savo ekonomiką apginti, iš tos pasiekia apginti ir savo aplinką, gamtą. Taip pat yra ir valstybių interesai, tačiau, žinoma, galima kalbėti apie europinę, Europos sukūrimą europinę vertę. Tai, tad kyla labai daug klausimų, kaip visą sudaryti. Labai ačiū. Ačiū. Toliau pona Eiva Ciulink Schroeder, kuri yra Vokietijos Bundestago aplinkos komiteto narė. Dėkoju pirmininkė. Manau, kad Paryžėje kalbama visais atvejais visų pirma apie patikimumą ir pasitikėjimą. Ir tai turi, ir Europos Sąjunga turi būti pavyzdžių čia. Manau, tai labai svarbus klausimas. Tos e, šalis, kurios daug nukentėjo dėl klimato kaitos, jau sako, kad banduojom e, jom, joms iki kaklo ir jos tikrai kažko laukia, o finansinės paramos nėra. Ir jeigu um, tokio įsipareigojimo iš šalių nebus, tai bus sunku. Praėjusią savaitę Amin Atnan, generalinis direktorius iš atsinaujinančios energijos šaltinio, šaltinių e, tarptautinės organizacijos Berlyne priminė mums apie tarptautinę e, klimato kaitos e, tarptautinį klimato kaitos dokumentą. Tai yra labai svarbus klimato apsaugos dokumentas ir buvo kalbama apie vieną temą, tai yra švelninimo mechanizmą ir investicijas į atsinaujinančią e, energiją. Norėčiau paklausti pono Kanėtė, ar jūs galėtumėte įsivaizduoti panašaus, kažką panašaus į tai ir ar jūs uh, e, užsėmėte tokių klausimų kaip investicijos ar subvencijos į, e, ar, ar subsidijos į E, klimato kaitos e, priemonės. E, jeigu nebus taikoma subsidijų, tai toliau bus išmetinėjamas CO2 ir kaip mes galėsime užtikrinti, kad nebūtų klimato kaitos. Taip pat reikia investuoti į, klimat, į energiją tausiai naudojančias technologijas. Ir be abejo, taip pat manau, kad galima būtų šioje srityje kažką padaryti. Uh, Klausimas, o kokią ekonominę įtaką tai turės? Ir be abejo, e, klausiu e, dėl atsinaujinančio energijos e, šaltinių ekonomikos, nes toje srityje galima būtų sukurti papildomų darbo vietų, tačiau tam be abejo reikia finansavimo. Ir ES ir kitos valstybės narės dabar išgyvena ganėtinai nelengvą ekonominę situaciją. Kaip joms rasti motivaciją? Ar galima e, padaryti mūsų ekonomikoje ką nors toje srityje ir pasirūpinti užimtumu pačioms valstybėms narėms? Ačiū. Ačiū dabar ponas Florence. Ačiū. Šiek tiek norėčiau apie konkurencingumą pakalbėti. Ir nesakysiu čia jokių skaičių. Kolegos iš nacionalinių parlamentų, kolegos iš nacionalinių parlamentų norėčiau priminti, koks yra ES įstatymų įgyvendi, teisės aktų gyvenimo įsipareigojimas ir kaip tai turi padaryti valstybės narės. Mums e, netaip jau labai gerai sekasi šioje srityje. Taip pat turiu daugybę kitų klausimų. Man labai neramu dėl to, o šitose rūmose aš dirbu labai daug metų. Mes pateikėme tokių gražių, e, sulaukėme gražių pasiūlymų iš nacionalinių parlamentų, o, tač, o metų pabaigoje uh, E, mes pasižiūrime, kokios yra, kokioje būklėje, kokioje situacijoje yra e, mūsų valstybės narės. Ir tada valstybės narės purto galvas. Ar mes galėtume kažką sukurti ES lygmenį, jeigu patys nieko nedarome valstybėse narėse. Ir e, kolegos žalieji iš Vokietijos Bundestago sako, kad reikia daugiau prisidėti prie to, jog daugiau investuotume į atsinaunančius energijos šaltinius. Galiu pasakyti, kad jeigu mes uh, toliau kažką uh, darysime šios rytyje, mes turime galvoti apie EEG. Ir kaip mes galime užtikrinti e, sąsęs tarp įvairių regionų ir šalių. Mes turime realistiškai kalbėti, manau. Aš tikiuosi, kad Paryžiaus konferencija bus sėkminga. Tačiau manau, kad kalbant nacionaliniu mastu, mes e, neturėtume iš savęs atinti paskutinio kasnio. Pone Kanetė, kodėl mes daugiau nedarome privačiame sektoriuje. Pas mus yra vienas trečdalis CO2 iš metalų. Pramonė yra atsakinga už didžiato dalį ir manau, kad e, būtent e, juos į tai reikia smarkiai įtraukti. Ačiū. Ponas Giuseppe Marineliu, kuris yra Envi komiteto narys Italijos senate. Dėkuoju pirmininkė. Labai gerai suprantama, kad COP21 ambicijos turi būti drąsios ir neminimalistinės. Tačiau, kalbant rimtai, turime būti patikimi. O būti patikimiems reiškia, kad jeigu mes pasižiūrėsime į pačius tikslus, ir į Europos ekonomikos tendencijas, tai mes turime nepamiršti likti konkurencingais. Kitaip visada susidurėme su e, pavojumi, kad e, mums nepavyks patenkinti savo lūkesčių ir atsiliksime. Dabar dėl atsilikimo. Turime būti patikimi partneriai, pokalb, pokalbių dalyviai, ypač besivystančiose valstybėse ir ekonomikose. Labai įdomu panalizuoti kitas vidužėmio jūros e, šalis, kurios nepriklauso Europos Sąjungai. Manau, kad visiškai aišku, jog turime visą politikų kartą tenai ir daugybę politikos krypčių ir mes turime užtikrinti sąsajas. Europos parlamente mes analizuojame energetikos e, saugumo komisijos komunikatą. Mes norime priimti rezoliuciją, kuri bus rimta ir um, konkreti ir manau, kad komisija norės panalizuoti tą rezoliuciją. Dėkoju. Ponas Panjo. Dėkoju pirmininkė, gerbiami kolegos. Kaip uh, Envi komiteto vicepirmininkas, labai džiaugiuosi tuo, kad vyksta šis nacionalinių parlamentų susitikimas, kuriame dalyvauja ir komisaras Kanietė. Manau, kad šis nuomonių pasikeitimas mums leidžia atsižvelgti į visas mūsų pastangas siekiant sėkmės COP21 konferencijoje. Ir galime išgirsti, kas buvo padaryti Europos, parlamentuose, e, Europos parlamente ir nacionaliniuose parlamentuose. Noriu pakalbėti apie savo iniciatyvą parengtą pranešimą Europos parlamente. Ir visos frakcijos ir politikai turėtų pritarti šiam pranešimui ir e, užtikrinti, kad komisija laikytųsi savo įsipareigojimų ir ypač e, kovo šeštosios Europos vadovų E, kovo šeštosios e, ministrų tarybos e, išvadas. Norėčiau priminti šaliai fondą, kurį pasiūlė įsivyščiusios valstybės Kopenhagos konferencijoje. Buvo kalbama, kad reikia padėti uh, E, keturioms šalims, labiausiai pažeidžiamiausioms, kovoti su klimato kaitos reiškiniais, toms, kurios neturi išteklių, sušvelninti toms pasiekmėms. Aš kalbu apie milijardus dolerių, kuriuos reikia perkelti į besivystančias valstybės, norint padėti joms susimokėti už mažinamas emisijas ir prisitaikyti prie klimato kaitos pokyčių, pavyzdžiui, kylančio jūros lygio arba poveikio javų laukams ir apskritai poveikio maisto gamybai. Neseniai girdėjome, kad žaliasis fondas turi 10,4 milijardus dolerių, tačiau aišku jo nepakanka. Turime labai aiškiai pasakyti, ką mes ketiname daryti, kad pasiektume tokį tikslą. Tai yra 100 milijardų dolerių, prisidėdami prie tokio fondo. Aš manau, kad 2009 metų susitarimas bus Paryžiaus susitarimo kertinis akmuo, tad mums reikia pasiekti šitą tikslą. Ir be abejo, Paryžiaus susitikimas bus ta konferencija, kurioje sieksime susitarimų ir priimsime sprendimus. Ir mes pasitikėsime jumis, komisarė, ir nacionaliniais parlamentais bei Europos parlamentu. Ačiū. Dabar yra Kaipro, <laughs> Kipro bendruomenių rūmų atstovas, ponas Adamų. Dėkuoju, pirmininkė. Jeigu mes norime pasiekti Paryžiaus tikslus, tai man atrodo, kad mes turėsime e, įdėti labai didelės diplomatinės pastangas. Noriu paklausti komisaro Kanietė. Kaip tai padarysite? Kaip jūs panaudosite savo e, diplomatinę atsvarą, kad išjudintumėte dalykus? Manau, kad labai svarbu būtų, jog e, būtų vykdoma diplomatinė darbo atvarkė. Ir tai reiškia, kad mes turime į tai investuoti išteklius. Ir taip pat svarbu pasiekti atitinkamus tikslus ir taip užtikrinti, jog Europos Sąjunga būtų patikima šioje srityje. Taip pat, kalbant apie kitas valstybės, reikia atidžiai stebėti, e, kad nebūtų pažįstas saugumas, sprendžiant klimato kaitos problemas juose. Kipras sutinka su pastangomis, kurias mes dedame nacionaliniam mastu. Mes ėmėmės daug priemonių ir netrukus pasiūlysime kitų priemonių. Taip pat mes daug investuojame ir Paryžiuje aš e, norėčiau e, būti nusiteikęs pozityviai ir išreikščiu šitą pozityvę nuomonę. Tačiau taip pat yra ir daug abejonių. Mes kalbame apie pelno pasaulį ir apie finansų pasaulį. Ir čia yra, e, mes turime paukoti savo e, pelną, naudą patikimos politikos dėliai. Ir turėtume užtikrinti, kad nebus tokios nesėkmės kaip Kopenhagoje. Ačiū. Ponas Zorinijo. Dėkoju. Gerbiamas komisarė, aš e, Kopenhagoje 2009 metais atstovau, atstovau Portugalijai ir buvau labai nusivylęs. Dabar turime padaryti išvadas, kodėl mums tada nepavyko. Viskas dabar turėtų vykti kitaip. Ir čia norėčiau parodyti tris dalykus. Pirmiausia, mes turime energetikos sąjungą, kuriai reikia konkrečių elementų, kad ji būtų efektyvi. Jūs žinote, kad mums gali padėti šitos išvados. Labai dažnai mes e, išnaudojame daugybę energijos, tačiau mes turėtume ją sutaupyti ir eksportuoti ir panaudoti kitokius išteklius, pavyzdžiui, šiaudus. Ar be to mūsų klimato modeliai turi būti patogus vartotojams. Ir tričias, trečias dalykas komisarui būtų, mums reikia diplomatijos, daug diplomatijos. Mes visi pamatėme Kopenhagoje, bendraujant su Kinija ir su JAV, kaip nepavyko susitarti. Aš manau, kad čia galėtų padėti ir tie tip sutartis, kad galėtume padaryti diplomatinį poveikį, kad būtų parengtas kitoks susitarimas su JAV. Mes turime išnaudoti savo potencialą, užmėgsdami klimato kaitos srityje strateginę partnerystę ir su JAV. Ačiū. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju komisarė. Europos klimato kaitos programą pristatėte labai detaliai. Ir E, mes žinome, kad e, klimato, kaitos, klimato kaitą sukelia žmogus. Ir tai yra didžiausias iššūkis visame, visoje žmonijos istorijoje. Noriu pasakyti tiesą ir norėčiau Šopenhago, Šopenhagą pacituoti. Buvo labai daug meluojama ir dabar nemažai laiko liko, tad pasakykime tiesą. Aš Kodėl, manau, kad mums nepavyks dviem pasiekti tų 2 procentų tikslo ir pritarsiu kolegijai Florence. Kolegijai Florence, mes susitelkėme ties pramonę, tačiau neturime drąsos kalbėti vartotojams. Kitas kolega pasakė tai, kas, ko trūko visoje diskusijoje. Junktinių tautų 2007 metų tyrimas aiškiai parodo, kiek daug CO2 ekvivalentiškų emisijų yra išmetama iš mėsos pramonės visame pasaulyje. 14,2. Ne, tai yra 18,3 procentai. Ir jeigu mes dabar pasižiūrėtume į tai, kad iki 2050 metų visame pasaulyje bus dvigubai daugiau sunaudojama mėsos. Taigi dabar uh, iš 18 į tą 18,3 procentus nėra net įtraukta akvakultūra. Taigi, kaip mes pasieksime tos 2 procentus? Kokiais būdais? Šitame sektorija, apie kurį kalbėjo Florence, e, į šitą sektorių mes turime įsitraukti, įsikišti. Mes turime keisti e, gyventojų e, mytybos įpročius. Nes dabar Ehm, mes vadovavomės ehm, šventos karvės principų. Kiekviena karvė per dieną e, išleidžia 100 litrų metano ir į atmosferą. Įsivaizduokite, metanas yra daug, daug e, kenksmingesnis negu CO2. Ja, ja. Thank you very much. And now Mr. Linas Balsis ponas Linas Balsys. Jis yra um, aplinkosaugos apsaugos e, komiteto um, narys parlamente, Seime Lietuvoje. Dėkoju. Kolegos, kai kalbame apie teisės aktus ir apie tai, ką darysime po COP21, mes turime efektyviai įgyvendinti savo tikslus. Pasižiūrėkime, koks transportas daugia, dominuoja mūsų miestuose – privatus automobiliai. Tačiau mes turėtume savo teisės aktus parengti tokius, kad visi um, automobiliai turėtų, būti, naud, turėtų naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius mūsų požiūris turėtų būti kompleksinis, kuris padėtų mums susijęti savo klimato kaitos tikslus su atsinaujinančių energijų, energijos šaltinių tikslais ir efektyvaus energijos vartojimo tikslais. Siekdami energetikos sąjungos turime užtikrinti, kad ji būtų paremta moderniausiais atsinaujančiais energijos šaltiniais o ne šio, ir, ir šio laikinėmis technologijomis, o ne iškastinėmis ar brandolinėmis technologijomis. technologijomis Ji turi būti paremta sąsajomis ir e, pažangiųjų tinklų plėtra. Jeigu norime pasiekti efektyvaus energijos vartojimo tikslų, turime susijęti savo teisės aktus su miestų planavimo ir investuoti atsinaujinančių energijos šaltinius bei pasyvus, pasyvius pastatus bei um, pažangiosius tikslus, tinklus. O kalbant apie teisės aktus iki COP21, mes turime savo nacionaliniams parlamentams nustatyti sąstančius tikslus. Jie turi būti ambicingesni. Turime parodyti, kad yra verta, ekonomiškai verta investuoti šios tikslus. Taip pat, kalbant apie COP21, šis renginys uh, su, taps su TTIP dėrybomis su partneriais Junktinėse valstijose. Aš siūlau, kad į TTIP e, susitarimą mes įtrauktume labai svarbę sąlygą – įtraukti klimato kaitos įsipareigojimus iš abiejų pusių. Kitaip, kaip Europa, mes šiose dėrybose pralaimėsime. Ačiū. Thank you very much. And now Mr. Balco. Ačiū labai dabar ponas Barco, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Aš paprašiau žodžio dėl to, kad klausiausi, ką sakė Henry Cox. Ir mes kalbėjome apie tai, kad turime veikti e, vietiniu mastu, o mąstyti globaliai. Ir mes be abejo turime ir teigiamų pavyzdžių, kaip galima įtraukti į mūsų darbą piliečius. Mes kalbėjome apie subsidiarumą ir buvo kalbama apie tai, kaip prie to prisidėjo Liuksemburgas mažintamas CO2 iš metalų kiekį. Taip, mes turime galvoti globaliai, tačiau veikti vietoje. Visgi turėtume e, užtikrinti, kad mūsų rezultatai irgi būtų globalūs. Turime nepamiršti, kad Europa e, veikia globaliai ne tik mažindama emisijas. Mes turime nepamiršti, kad Kinija ir JAV išmeta apie 42 procentus CO2, viso pasaulio CO2. Ir tada kyla klausimas, jeigu Europa savo kelia 40 procentų tikslus, kaip mes pasieksime ta, tos 2 procentus? Aš manau, kad nepavyks. Aš manau, kad taip turime veikti vietiniu mastu, tačiau turime siekti pasaulinių rezultatų. Ir be to turime nepamiršti, kad Luksemburgas e, pirmininkaus e, Europos Sąjungai. Ir, ir, ir per savo pirmininkavimą turi uh, pasiekti uh, kad mūsų išmetalai, iš, išmetimų mažinimų tikslai būtų visiems saistantis, privalomi. Aš taip pat manau, kad Luxemburgs atliks labai svarbų vaidmenį e, per savo pirmininkavimą COP21 konferencijoje. Ačiū. Ponas Dansas, prašau. Ačiū, gerbiamas komisarė, tikrai daug įdomių minčių ir klausimų buvo jums užduota, tačiau noriu paminėti, kad 15 metai yra įtin svarbus, nes reikia nepamiršti rinktinių tautų procesų susijusių su klimatu ir plėtra. Ir reikia pasakyti, kad jie du procesai yra įtin susiję, jie tikrai nėra atskiri. Kolega Kilainen jau kalbėjo apie partnerystę su besivystančiomis šalimis. Ir aš tiesiog norėčiau priminti komisijai, kad reikia siūsti aiškius signalus. Jie turi būti aiškiai suprantami kitoms šalims, kalbant apie ES poziciją dėl klimato. Be abejo, sunku pasiekti tarptautinių susitarimų. Nėra lengva tai padaryti net ir ES lygių. Tačiau jeigu komisija siūs netinkamus signalus, ta užduotis bus dar labiau apsunkinta. Manau, kad kalbant apie užmojų lygį, uh, Džiugu, kad ir šiandieną buvo apie tai kalbėta, tačiau kalbant apie užmojus, reikia apie juos ne tik kalbėti, bet ir patvirtinti tai savo darbais. Ir man atrodo, kad kalbant apie reikalingas priemonės, jeigu mes ketiname laikytis lyderio vaidmens ir jeigu ketiname prašyti kitų šalių, besivystančių šalių eiti iš vien su mumis, reikia uh, juos įtikinti, kad mes turime aiškę, tikslę viziją, kad visi kalbame vienu balsu ir kol kas panašu, kad tokio įspūdžio tikrai nesukūrėme. Ačiū labai. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems parlamento nariams, kurie pasisakė. Ir taip pat norėčiau padėkoti 17 nacionalinių parlamento narių, kurie taip pat išsakė savo nuomonę. Ir dabar norėčiau suteikti pirmiausia žodį ponui Foksui, jis galės atsakyti į klausimus, o tada baigsime pirmąją sesiją, suteiksime žodį Miguel Arijas Kanietė, komisarui, nes jam buvo užduota itin daug klausimų. Tada dabar žodis ponui Enry Koks. Aš atsakysiu vokiškai, dėl to, kad kai kurie klausimai buvo už, užduoti vokiškai. Ir ats, tai taip, taip pat atsakysiu ir į paskutinį e, Luksemburgo pirmininkavimo klausimą. Aš e, e, manau, kad ES turi veikti ryštingai, o ryštingumas man labai svarbus ir aš manau, kad ir man Europos parlamentui ir parlamentarams ryštingumas yra svarbus ir aš norėčiau iš karto pasakyti, kad mes e, nenorime dabar nagrinėti, kas prisidėjo daugiau, kas mažiau. Mes turime tikrai rodyti vieningai, kad mums yra labai svarbu, kad mes laikytumėmės e, dviejų e, laipsnių tikslą. Ir mes galbūt nebūtinai kol kas pasiekėme tam tikras, įgyvenime tam tikras pagrindinės sąlygas. Labai svarbu, kad visi sektų mūsų pavyzdžių, to pakanka. Ir aš čia norėčiau parodyti kaip pavyzdį Vokietiją, kuri tikrai labai industrinė valstybė, tačiau ji įrodė, kad yra įmanoma inovacijomis, ekotechnologijomis pasiekti aplinkosaugos tikslų. Kitas dalykas - parlamentų įtraukimas. Ir čia mes kalbame ir apie finansavimo klausimus. Labai svarbu parodyti, kad mes, kad mums yra labai e, svarbu yra finansuoti e, prisitaikymą prie klimato kaitos, nes čia parlamentai turi kreiptis į savo finansų ministerijas ar ministrus ir parodyti, kad jiems šis dalykas yra svarbus. Ir galiausiai dar kartą norėčiau paminėti, kad komunos, savivaldybės, regionai turėtų rodyti pavyzdį. Ir čia mes kalbame apie komisaro Koneto, Kanetės Kanet, kanet, komisarai Kanet e, skirtą klausimą, kaip galėtume užtikrinti, kad regionai aktyviau tame dalyvautų. Prieš porą savaičių vienoje vyko konferencija, kur ir regionų e, ir energijos komisaras pasakė, kad Labai svarbu, jog ir finansinė parama būtų skirta savivaldybėms ir e, regionams tam, kad galėtų e, jie parodyti pavyzdį, kaip galima situaciją pakeisti. Ačiū. Ačiū labai, dabar suteiksiu žodį komisarui Kanietė. Jo laukia tikrai nemažas iššūkis, nes reikia atsakyti daug klausimų. Sėkmės, Migeli. Ačiū labai. Pone pirmininkė, Pabandysiu sakyti visus klausimus, jie buvo visi skirtingo ligmens ir gana skirtingo sudėtingumo, tačiau pabandysiu galbūt viską apibendrinti, pateikti tokį bendrą išsamų atsakymą, vietoj to, kad atsakinėčiau kiekvieną atskirą klausimą. Kalbant apie Europos numatomas nacionalinių lygmenį nustatytus veiksmus bei užmojus. Buvo kalbėta apie tai, ar jie yra pakankamai ambicingi ar ne. Ir praeisiais metais buvo uh, į e, PPC pateiktą mokslinę ataskaitą. Ten buvo kalbama apie tai, kad tikrai yra neblogos galimybės įgyventi tą dviejų laipsnių tikslą iki 2010 metų, tarp 2010 ir 2050 ir tai siektų nuo 40 iki 60 procentų. Na ir be abejo, šis iššūkis yra labai svarbus, jį mums iškėlė mokslas, ir turbūt tai yra vienas didžiausių šio šimtmečio iššūkių - kovoti su pasaulinė klimato kaita. Jeigu to nedarysime, tiesiog nutiks taip, kad žmonė susidurs su itin didžiuliais sunkumais ateityje. Ta tikrai labai svarbus iššūkis. Tačiau jeigu nuo 40-60 procentų e, pasaulinių išmetalų bus sumažinta, E, tai iki 2050-ųjų reikėtų sumažinti jų 80 procentų. Ir mes esame apibrėžę savo viziją, savo įsipareigojimus ir kalbant apie Paryžiaus konferenciją, ES pasisako apie išmetamųjų teršalų mažinimą 60 e, procentų iki 2050 metų. Na ir kalbant apie IPPC pateiktas re rekomendacijas, jie kalbėjo apie pro procentus nuo 40 iki 60 procentų. Na ir kalbant apie vietos lygmenį, nustatėme 40 procentų standartą iki 2030 metų. Tai mums e, padeda pažvelgti į platesnį kontekstą, įvertinti situaciją 90-90-metyje ir siekti mažinimo 80 procentų iki 2050 metų. Na ir be abejo, jau buvo imtas ir reikalingų veiksmų, nes vietos lygių, kaip minėjau, buvo taip pat nubrėžti tam tikri tikslai. Ir ponia iš Ispanijos kalbėjo apie tai, kad e, švaros plėtros mechanizmas, tarptautiniai kreditai, kitos priemonės padėjo siekti e, teigiamų rezultatų. Na ir kalbant apie 40 procentų tikslą, jis yra vietos lygių nustatytas. Tai tikrai gana ambicingas tikslas. Ir galima matyti, kad valstybės narės įgyvendina tos tikslus, žvelgiant į tą informaciją, kurią turime. Pavyzdžiui, Šveicarijoje 30 procentų. 30 procentų buvo pasiekta Norvegija ir Europos Sąjunga siekia 40 procentų, Meksika turi šiek tiek mažesnį tikslą, Ir taip pat sužinau, kad Rusija bei Junktinės Amerikos valstijos įsipareigos e, tam 2 procentų tikslui ir parengs savo indekse. Tad, jeigu taip iš ties nutiktų, jau per pirmąjį ketvirtį būtų įgyvendinta 40 procentų tikslas. Tad taip tikrai gana nemaži užmojai, nes kalbant apie šiltame efektą sukeliančių dujų mažinimą 40 procentų, Ir kai sakome 40 procentų, mes sakome mažiausiai 40 procentų. Gali būti, kad tie rezultatai ir bus geresni, pažiūrėjau, bus pasinaudota tarptautiniais kreditais, tačiau dabar laikomės tų 40 procentų. Ir kalbant e, apie energetinį veiksmingumą, užsibrėžtas tikslas yra nuo 27 iki 30 procentų. Ir čia reikėtų klausti, koks yra nacionalinių parlamentų vaidmuo. Labai svarbu, kad visos valstybės narės įgyvendintų šį tikslą ir nacionaliniai parlamentai kiekvienoje valstybėje narėje yra būtent tos galios, kurios turi e, būdų kontroliuoti vyriausybės ir užtikrinti, kad kiekvienoje valstybėje narėje būtų pasiekti tie tikslai. Ir dar vienas dalykas. Nacionalinių parlamento atsakomybė yra dvigubą. Jie turi ratifikuoti sutartis ir jie taip pat turi užtikrinti priežiūrą, vykdyti įsipareigojimus vidaus lygių. Ir kalbant apie energetikos politikos tą derinį, nepaisant to, koks energijos rušių derinys bus pasirinktas, reikia, kad mažiausiai 27 procentai būtų atsinaujinančių išteklių. Tai yra tikslas užbrieštas visiems. Tad be abejo laukia nemažai darbo ir pirmasis dalykas, kurį padarys komisija, tai užtikrins konkrečių reglamentų įgyvendinimą, nes kalbant apie energetinį veiksmingumą, kai kuriuose valstybėse narėse tai nėra tinkamai įgyvendinama. Kalbant, pavyzdžiui, apie pastatų energetinį efektyvumą, dėje ne viskas tinkamai sudėliota toje srityje. Kalbant apie atsinaujinančius išteklius, taip pat ne visos šalis pasiekia užsibrieštų tikslų. Tad reikia užtikrinti, kad atsinaujinančių energetikos šaltinių direktyva būtų tinkamai įgyvendinama ir kad būtų galima užtikrinti situacijos gerėjimą. Ir kalbant apie Paryžiaus konferenciją, e, buvo klausta, kodėl neužsibrieštas tikslas iki 25 metų. Na, Paryžė bus daromasi dėl sustarimo, kuris turi būti įgyvendintas iki 20-ųjų. Ir ES neprieštarauja e, kas penkerius metus įvertinti užmojų lygį. Kalbant apie numatomas nacionalinių lygmenį nustatytus veiksmus, tada bus galima įvertinti situaciją ir taip pat suorganizuoti konferenciją, kurios metu būtų galima aptarti pateiktus į NDC, tačiau be abejo tai yra dinamiškas procesas, mums reikia svarbiausia e, nusibriežti bendrą pasaulinį tikslą iki 2050 metų. Ir be abejo, mums visai patiktų, jeigu tai būtų padaryta protokolo forma UNFCCC kontekste. Ir tada tos šalis, kurios atstovauja mažiausiai 80 procentų išmetamųjų teršalų, turėtų jį ratifikuoti. Na ir kalbant apie tą tokią peržiūrą, mes norėtume, kad ji būtų atliekama kas penkerius metus ir Manome, kad mums taip pat reikia stiprinti savo užmojų lygį, jeigu paaiškėtų, kad tai yra būtina atlikus tokią peržiūrą. Ir tai reikia daryti užtikrinant reikalingą skaidrumą, taip pat atskaitomybę vertinant, ar buvo įgyvendinti tikslai susiję su išmetamųjų taršalų mažinimu. Būtų teikiamos metinės ataskaitos, atliekamos kolegų peržiūros ir taip toliau. Būtent taip turėtų viskas funkcionuoti. Ir mes tikrai negalime pakartoti Kijote padarytų klaidų ir jo labiau negalime kartoti Kopenhagos istorijos. Būtent dėl tos priežasties yra itin svarbu, kad nuo dabar iki e, konferencijos Paryžioje būtų mesgami diplomatiniai ryšiai. Ir dėl to buvo parengtas Europinis klimato diplomatijos planas. Viskas e, yra koordinuojama pirminkančios valstybės, nes labai svarbu viską tinkamai koordinuoti, kad nebūtų dubliuojamos pastangos, kad būtų siunčiama ta pati aiški vienoda žinia Tad labai svarbu užtikrinti, kad būtų nu, įgyvendinama geriausia praktika bendradarbiavimo srityje. Ir be abejo, visi ministrai sutarė dėl to, kokie klausimai yra prioritetiniai, dėl to, kas turėtų būti aptariama G7, G20 e, Europos viršūnių susitikimuose. Ir mes turime didžiausią pasaulinį e, diplomatinį e, E, tinklą, daugiau nei 3000 ES valstybių narių delegacijų ir ambasadų, daugiau nei 9000 darbuotojų. Tad tikrai turime labai didžiulius e, pajėgumus užsienyje, kurie padės pasiūsti mums rūpimą žinę. Ir mūsų diplomatinės pajėgos taip pat gali padėti besivystančioms šalims ten vykstančiuose procesuose, taip pat prisitaikymo, adaptacijos planų vykdyme. Tai tikrai nėra lengvas dalykas. Ir mums reikia užtikrinti, kad veiksmai būtų tinkamai koordinuojami. Kovo mėnesį buvo pradėta iniciatyva e, susijusi su tomis šalimis, kuriuose finansinė situacija nėra tokia gera ir mes galėsime teikti joms paramą bei reikalingą pagalbą. Be abejo, prieš diskusijas Paryžiuje dar laukia nemažai darbo, tačiau svarbiausia kalbėti apie mm, technologijų perkelimą. Tai yra svarbu, kalbant apie klimato kaitos poveikio švelninimą. Finansavimas taip pat yra svarbus. Kalbant apie 15 metų susitarimą, Jis turėtų apimti visus reikalingus elementus susijusius su finansavimo skirimu ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygiu. Ir siekiame, kad Paryžėje visos šalis taip pat gerintų aplinką susijusią su klimatui atspariamis investicijomis bei tinkama aplinka. Labai svarbu užtikrinti, kad būtų teikiama parama besivystančiam šalims ir be abejo. Klimato klausimai turi būti susijęti su kitomis politikos rytimis. Mes, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje turime struktūrinius fondus, mes esame susiję klimato kaitą ir aplinkosauginius veiksmus. yra nubrėžtas 20 procentų tikslas, kuris yra įgyvendinamas, tačiau be abejo ne visada lengva kalbėti apie finansus, nes 2014 metų vertinime, kurį atliko finansų komitetas, buvo nustatyta, kad nemažai lėšų per pastarosius keletą metų buvo skirsta besivystančiom šalims ir Toje nepriklausomoje ataskaitoje yra teigiama, kad nuo 40 iki 125 milijardų privačių ir, fina, privačių ir viešųjų lėšų buvo skirta besivystančiam šalims. Tad yra tikrai aiškių įrodymų ir jeigu pažvelgsime į tą mažiausią pateikiamą skaičių, Mes jau tikrai gyvendiname savo įsipareigojimus ir manau, kad įsipareigojimas skirti 100 milijardų eurų kasmet iki 20-ųjų tikrai yra praktiškai gyvendinamas. Tai tikrai einame tinkamą linkme ir vien 2013 metais ES ir jos valstybės narės skyrė 9 milijardus eurų Tai yra apie 12 milijardų Junktinių Amerikos valstijų dolerių, e, teikiant paskolas, kitą finansinę paramą besivystančiam šalims. Be to, 10 milijardų dolerių paraiškų buvo pateikta žalio, žaliojo klimato fondui. Ir akivaizdu vienas dalykas – finansų ministrai turės įsitraukti į tą procesą. Pirmininkantis Luxemburgas turės be abejo atsižvelgti į finansavimo aspektus neformaliuose tarybose. Ir be abejo atkreipsime finansų ministro dėmesį į tuos klausimus. Tačiau čia reikia ir užsienio reikalų ministro pagalbos, ir aplinkos apsaugos ministro įsitraukimo, nes vadovantis tokiu holistiniu požiūriu, reikia įtraukti visas suinteresuotas pusės. Taip pat buvo pateiktas dar vienas konkretus klausimas susijęs su žemės ūkio problemomis, taip pat žemės panaudojimo Taip, žemės paskirties keitimas bei miškininkystė yra įtraukti į 40 procentų vidinį įsipareigojimą. Tai yra toks vidinis mažinimas, kurį privalome pasiekti. Ir dabar su Hol, komisa, komisaru Holan yra koordinuojami visi procesai, nes kai kurioms valstybėms kyla klausimų dėl to, kaip žemės naudojimas, žemės paskirties keitimas ir miškininkystė bus įtraukti į tą 40 procentų įsipareigojimą ir be abejo ieškoma geriausių sprendimų. Taip pat buvo patiktas klausimas apie tai, ar klimato kito švelninimo pastangos žemės paskirties rytyje turės įtaką maisto saugumo aspektams. Be abejo, tai turės įtaką ir gamybai, ir pristaikymui prie klimato kaitos bei švelninimui. Ir tuo siekiama sumažinti emisijas 20 procentų iki 20 metų. Taigi inovacijas visuomet yra vienas tų esminių dalykų ir čia yra viena, vienas tų dalykų, kaip mes, europiečiai, galime kelti, kodėl mes galime kelti tikrai ambicingus tikslus ir užtikrinti taip pat ir ekonomikos plėtrą. Žinoma, klimato kaitos kovos finansavimas paveiks visus ekonomikos sektorius. Jeigu visi įsipareigotų panašiai, panašiai ambicingai, ir tai padarytų ir Kinija, Rusija, Brazilija, Kanada, Australija, na, tuomet visiems sąlygos būtų vienodos. Ir būtent dėl to ir numatytas atitinkamos nuostatos pildomas dėl anglės išmetimo. Ir būtent reikia taip pat išvengti ir pramonės perkelimo problemų. Reikia imti šių klausimų ir e, apie tai jau daug kalbėta ir su nacionalinės parlamentais, bei su Europos parlamentu. Nes tikrai na, nelengvas klausimas ir tikrai bent patiems porą metų dirbsime šį srityje. Žinoma, mes galime būti kovos klimato kada lyderiais, tačiau tam iki kelių dalykų. Pirmiausia, reikia ambicingų tikslų ir reikia įgyvendinti vidinės ES politikas. Reiškia, kad mes turime vesti, rodydami gerą pavyzdį. Tai yra sunku, tai reikia daug įsipareigoti, reikia sukurti naujų inovacijų, kuris užtikrintų ekonomikos plėtrą ir ambicingus tikslus, bet mes kol kas tai vykdome. Čia reikia pasiremti patirtimi iš praeities. Nuo, <clears throat> nuo 90-ųjų metų emisijos buvo gerokai sumažintos, tačiau BVP vis tiek labai išaugo. Tai tikrai galime, galime tai gyventi. Labai ačiū. Labai ačiū. Taip, kalbėtojai mūsų atsakė klausimus, taigi baigėme pirmąją sesiją ir dabar pakviesiu Visnarvelą, taip pat pona Hans Brunik, Europos aplinkosaugos agentūros vykdantį direktorių. Pakviesiu į antrąją sesiją. Dėkoju ponui Koksui bei komisijos nariui Kanietiai už tikrai labai įdomias diskusijas ir štai, kad atsakėte į visus iškeltos klausimus, kuriuos uždavė dalyviai. Taip pat dėkoju Latvijos atstovui už įdomų pristatymą. Ačiū. Dear colleagues, honorable guests. Prangus kolegos, garbėjai svečiai. Kadangi laiko turime daug, reikia iš karto perėti prie antrosios sesijos. Ir dėkoju komisarį Kamilį Menvelą bei generaliniam direktoriui ponui Briunikui už tai, kad jie atvyko. Ir norėdamas palikti pakankamą laiko diskusijai, tai prašyčiau labai kalbėtojų kalbėti ties iki 10 minučių, kaip buvo sutarta. Ir iškart suteiksiu žodį e, komisinariui Belai. Ir taip pat prašau visų svečių, visų parlamentų narių bei visų kitų salės žmonių, kad prašau laikytis tylos, kad būtų galima klausyti, išklausyti pono komisario Velas. Labai ačiū, Žiovanni. Labadiena. Europos parlamento nariai, bei nacionalinių parlamentų nariai. Labai laukiu šio posėdžio. Pats buvo Maltos parlamento nariu, bei 40 metų buvo parlamento nariu. Ir gerai suprantu, kokį vaidmenį vaidina parlamentai užtikrindami atskaitomumą, skaidrumą bei demokratinį legitimumą. Būtent dėl to labai džiaugiuosi pirmininko Junkerio skatinimo atnaujinti diskusijas tarp Europos parlamento, komisijos nacionalinių parlamentų ir manau, kad tikrai galima puikiai dirbti kartu. Manau, kad tokia partnerystė tikrai yra puikia ir ketinu toliau nuolat su jumis sustikti ir bendrauti per tarp parlamentinius posėdžius bei tarp darybas tokios kaip šios. Taigi šiandien yra puikia, puikia proga pradėti, turime puikią galimybę pakalbėti, kaip galime perėti prie inovatyvios ekonomikos, kuri efektyviai išnaudotų išteklius bei mažintų anglės naudojimą, kaip buvo, kaip buvo priimta pagal Europos Sąjungos nutarimus kolega pristatys e, numatomus iššūkius, aš nenoriu užbėgti už akių, tačiau noriu pasakyti, kad ataskaita rodo, jog ES politikos atnešė jau nuo atnešė naudos per pasak penketą metų piliečiams, dabar piliečiai turi švaresnį orą, vanduo švaresnis yra, mažiau, maži, mažiau šiukšlių gabenama į savartynus yra, daugiau, daugiau kas perdirbama, taip pat e, ta politika padėjo kurti darbo vietas, užtikrinti ekonomikos augimą. Tačiau ataskaita taip pat įspėja, kad jeigu bus toliau dirbama kaip įprastai, tai nebus įmanoma įgyvendinti tos vizijos, kurias numatė iki 50 metų. O vizija yra, kad reikia užlaikyti aukštą gerovės lygį, taip pat neikvoti per daug išteklių. Tai siejasi ir su klimato kaita, ir su demografijos kaita, ir su gyvenimo būdų kaita. Visi šie dalykai kelia papildomą spaudimą mūsų planetos ribotiems ištekliams. Be to, mūsų pasaulis yra su, sujungtas mes, ir dėl to reikia žvelgti tiek į Europos e, Sąjungos situaciją, tiek bend, matyti bendrą pasaulinį kontekstą. Būtent dėl, dėl to veiksmų turi imtis mūsų komisija. Žinoma, veiksmų turite tai imtis ir jūs. Ir čia yra sričių, kur galima sustepti. Pirmiausia, reikia susidoroti su išteklių trūkumu. Nes mūsų ekonominė sistema jau dabar išteklius naudoja gana neefektyviai. Labai daug išteklių yra išvaistoma. Štai pavyzdžiui, 10-20 metais tik 36 procentai mūsų atliekų buvo tinkamai perdirbtos. Iki 50 metų reikėtų reikės e, turėti tris kart daugiau išteklių, negu, negu mums reikia dabar. Taip pat pasaulinė paklausa maistui ir pašarams auks per 70 procentų. Tuo tarpu bandome įgyvendinti neįgyvendinamą, kad ir užtikrinti ekonomikos augimą ir taip pat užtikrinti aplikosaugas tikslus. Tad kaip su to sutvarkyti ir užtikrinti išteklių e, efektyvų panaudojimą. Na, norėčiau nu, pasakyti asmeniškai, kad kuo daugiau galvoju apie šį klausimą, tai nu, manau, manau, kad reikia iš esmės keisti mūsų gamybos ir vartojimo tendencijas. Reikia ir toliau, žinoma, reikės gaminti, tai yra aišku. Tačiau reikia naikinti neefektyvius procedūras, kol bus pereita prie didesnio išteklių panaudojimo efektyvumo. Bet Ir tai turėtų savaime padidinti inovatyvumą, konkurencingumą ir tuo pačiu pagerinti mūsų ekonominę padėtį. Kaip tai padaryti, kaip tai pasiekti? Kaip užtikrinti didesnį išteklių panaudojimo efektyvumą? Čia galima panaudoti išmintingą reglamentavimo bei e, laisvos rinkos derinį. Reikia didinti optimizavimą ir užtikrinti judėjimą žiedu taip pat ištikrinti, kad e, ištekliai būtų panaudojami kelis kartus. Ir visą tai įtraukta yra 20 metų strategija išmaniam ir įtraukiančiam augimui. Tai taip pat siejasi ir su energetikos sąjungos tikslais bei klimato kaitos paketo tikslais. Vienas tik užtikrinti, kad ekonomikos žiedinį aspektą ir apie tai kalbam nuo 70-mečio. Tačiau kol kas vis dar gamybos procesai vyksta tiesia, o ne žiedu. Ir manau, kad reikia pabandyti sukurti tą žiedą ir apimti visus etapus. Tai reiškia etapus nuo išteklių gavybos iki gaminių kūrimo, dizaino iki jų gamybos, iki atnaujinimo bei pakatonų naudojimo ir galiausiai panaudojimo kaip kitų gaminių žaliavos. Jeigu ES net neims pirmauti šioje srityje, tai būtų džiulė nesėkmė, nes pavėluotume į traukinį, kurį na, pavėluoti yra labai, labai negerai. Būtent dėl to komisijos uh, pasiūlymas, kurį pateiks iki metų galo, kalbės apie žinią ekonomiką ir pateiks pasiūlymą visoms šalims. Dėl to mes kalbėsime apie geresnį išteklių panaudojimą, geresnį gaminių kūrimą, geresnį naudojimą, taip pat perdimo tikslus. Čia mes turime pasitelkti įvairiomis priemonėmis, rinkos priemonėmis, kaip surinkti pakankamai investicijų bei paskatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos. Mes norime pasiūsti aišku signalą tiems, kas ketina investuoti į žiedinę ekonomiką ir suteikti privačiam e, sektoriui teisinio iškumo, kuriam labai reikia. Junkerio investicinis paketas prasidės nuo investicijų į atlikų tvarkymą, į užterštų druskų valymą bei kitas rytis, kur reikia investicijų, kad būtų kuriami nauji gamybos ir vartojimo modeliai. Taip pat mūsų programa, tyrimų programa Horizontas 2020 numato vis daugiau investicijų į inovacijas ir kaip iš tyrimų srities į rinką perkelti atlikų valdymo priemonės. Nepamirškime, kad tie infrastruktūra ir tie pastai, kurias mes statome dabar, bus naudojami po 25 metų, dėl to reikia tinkamų priemonių. Ir investiciniai prisprendimai, kuriuos primsime šiandieną, turės pasiekmių rytoj. Todėl būtina pridė... būtina laikytis tos vizijos, kad reikia laikytis e, mūsų planetoje esančių ribų. Mūsų ataskaitoje taip pat tvirtinama, kad Tai prisideda ir prie darbėtų kūrimo. Taip pat tą pat rodo ir Europos semestro rezultatai. Jau esame prieimę labai daug aplinkos saugos teisės aktų ir jeigu jie nebus įgyvendinti, tai pagal vieną iš naujausių tyrimų kainuos per 60 milijardų eurų kasdien. Taigi, o naujų sektorių gyvendinimas sukurs per 400 tūkstančių dar naujų darbo vietų iki 2020 metų. Taip pat turėtų tai pagerinti ir vandens naudojimo efektyvumą, o Europa išeikvoja apie 24 procentų turimo vandens. Tikrai reikia ambicingiau žiūrėti šios klausimus ir ambicingai įgyvendinti šios tikslus. Taip reikia priminti, kad Europa teikia finansinę paramą, kad jūsų nacionalinė ir regioninė valdžia galėtų teikti lankščią paramą vietos, vietos valdžiai. Taip pat yra įvairių kitų galimybių, pavyzdžiui, aplinkosaugos mokesčiai. Žinoma, mokesčiai yra labai sudėtingas klausimas, labai subtilus klausimas, dėl to nemanau, kad komisija turėtų čia numatyti kokios sprendimų. Tačiau tai yra alternatyva, kuri galėtų sukurti iki 200 milijardų eurų iki 20 metų. Be to, prieš tai bus įsisija kalbėjo kalbėta apie klimato kaitos konferenciją ir paskutinį kada į pono Junkerio e, prioritetas šiems metams yra pasirinkti darbo atvarkį po 20 metų. Ir rugsėjo mėnesį valstybių vadovai turės bus paprašyta jų, kad jie priimtų Rijo, Rijo deklaracijos e, rezultatus dėl vystimus tikslų. Europos Sąjunga jau labai aktyviai veikia šią srityje ir parėjo komunikatą, kuriame nu, skiria tris pagrindinės sritis, tris pagrindinius dalykus. Pirmiausia, numatyta buvo, kiek šios partnerystės turėtų siekti, paskui kaip valstybės narės turėtų prisijungti ir kokie turėtų būti stebėjimo, atskaitomumo ir peržiūros metodai. Reikia užtikrinti, kad darbotvarkė būtų tvari, kiekviena valstybė numatytų konkrečių įsipareigojimų, bei kad būtų sistema, kur ištikrintų atskaitomumą. Su komisijos pirmininko paduotojo Magerinį bei kitas komisijos nariais dirbsime, kad ES toliau vestų šį procesą. Komisija taip pat e, bendrabiavo su Vokietija, kuri išsikėlė savo kaip vieną iš e, prioritetų, pirmikaujant G7, išteklių efektyvumą. Mes labai palaikome pirmininką Vokietiją, kad išteklių efektyvumas ir naudojimo efektyvumas yra labai svarbus dalykas. Ponas ir ponai, 50, iki 50 metų liko vos per 30 metų. Galbūt to, kad yra daug dar laiko vizijai gyvendinti, tačiau reikia imtis veiksmų dabar. Ir dėl to ataskaita apie aplinkosaugos padėtį turėtų padėti užtikrintis nuseklumą per keltą lygių nuo pasaulinio lygio iki vietinio lygio. Dėl to numatome, numatome nuseklumą per visos šios lygiuose. Pirmiausia yra pasaulinis lygis, kur reikia numatyti nuo įsipareigojimus iki laikotarpį po 20 metų, toliau yra Europos ligmo, kur reikia dirbti žemės ūkio, žvininkistės, oro, vandens kokybės rytise. Taip pat yra vietos lygis, kur reikia jau paremti valstybės narės, regionus, miestus, įgyvendinant aplinkos sugatės aktus. Ir čia jau reikia jūsų paramos, kad būtų užkitas šis nuseklumas ir mūsų siūlomas Žiedinės ekonomikos paketas galbūt taps naujos ekonomikos pradžia, naujo būdo kovoti ekonomikos iškiškis pradžia. Tuo siekima taip pat bus pakeisti ir žmonių požiūrį, elgesį. Norime, kad taptų kultūrinė revoliucija, ne tik teisinė revoliucija. Revoliucija, kuri palies visus, kuri dalyvaus visi - gamintojai, mažmenininkai, vartotojai, mokesčių mokėtojai. Tad e, tikiu, kad didžius pasidėsite parodant mūsų žmonėms, jog tikrai galime sukurti pokyčius ir padėsite užtikrinti mūsų gerovę po 30 ar 40 metų, taip pat ir mūsų vaikams ir anūkams. Būtent šią dvasę norėčiau ir perduoti komisijos e, pirmininko vadovotojo Timmermanso, jis kvietimą įstraukti komisijos darbus ir norėčiau atvykti taip pat ir jūsų parlamentus, jeigu jūs manysite, kad reikia toliau diskutuoti dėl siūlomų teisės aktų, ypač dėl teisės aktų mano, mano srityje. Labai ačiū uždėmesi. Dėkoju, ponė Vela, už jūsų įsiterpimą ir pasisakymą. Ir dabar norėčiau iš karto suteikti žodį um, Europos aplinkosaugos agentūros direktoriui. Ačiū ponė pirmininkė, ponės ir ponai, dėkoju Jums suteiktą galimybę pristatyti Jūsų pranešimą. Kas penkerius metus Europos aplinkos saugos agentūra valstybėse narėse pateikia naujausias ir geriausias žinias apie aplinkosaugos būseną, būklę. Ir ponas Vėlo pristatė pačius svarbiausius rezultatus, tačiau aš pasistengsiu šiek tiek labiau į tai įsigilinti. Aš tai padarysiu skaidrėmis, kurios kurios turėtų pasirodyti šiame monitoriuje netrukus Taigi šitame, šitoje ataskaitoje mes labai sintetiškai e, pateikėme e, žinias ir dabar šitą ataskaitą jūs rasite 23 kalbom kitos kalbos vėliau. Mes tai vadiname globaliomis e, megatendencijomis. Ir tai Europos aplinką padeda į platesnį globalų kontekstą. Be to mes dabar vykdome 23 apklausas apie vandens kokybę, oro kokybę visur Europoje ir taip pat turime daugybę valstybių narių, kurios rengia savo e, keturių puslapių įvertinimus. Ataskaitoje yra žvelgiama į Europos aplinkos saugos politiką iš trijų dimensijų. Pirmiausia, atskaitomybė apie akį komuniter. Antra, kalbama apie Europą 2020 tikslus, kur mes kalbame apie Europos klimatą ir energetiką, ir taip pat į kitas e, Europos aplinkos saugos strategijas. Ir taip pat žiūrime į 2050 e, metus, kai mes manome, kad labai svarbi yra sveika ekosistema, kuri padės mums spręsti darbo vietas ateityje ir užtikrinsim Europos gyventojų aplinkos saugos e, sveikatą. Ir pagrindinės šito pranešimo šios ataskaitos išvados yra tokios. Mes turime keturias pagrindinės išvadas, kurios išdėstytos ataskaitoje. Pirmoji yra tai, kad aplinkosaugos politika, politikos kryptis, kurios yra ambicingos, gerai apibrėžtos ir gerai gyvendinamos, ir įgyvendinimas yra tikrai esminis dalykas, jos yra Europoje dėgiamos duoda trejopą e, aplinką. Visų pirma, jos yra naudingos aplinkai ir užtikrina sveiką aplinką piliečiams ir taip pat e, jos yra ekonomiškai naudingos. Kaip mes pasižiūrime į Europos e, ateities iššūkius, mes tikrai manome, kad jos smarkiai susijusios su pagrindinėmis vartosenos ir gamybos e, sistemomis. Ir pirmiausia, aš pabrėžiu energetikos sistemą, kuri labai svarbi. Mes tai aptarime per praėjusią sesiją. Taip pat žemės ūkio ir maisto sistema, transporto ir judumo sistema bei e, statybų bei miesto infrastruktūra. Jos taip pat yra labai svarbios ir dabartinėje e, didėjančioje gamybos grandinėje pasaulyje. Trečioji išvada, mums reikės ambicingesnių politikos krypčių, jeigu norėsime pasiekti 2050 metų tikslius, tikslus. Dabartinis, dabartinio požiūrio neužtenka. Mes e, taip pat manome, kad tai yra ketvirtoji e, išvada, kuri labai svarbi Europai e, konkurencingumo ir inovacijų kontekste. Ir prieš sekundę jūs matėte grafiką Tai manau, kad šitas parlamentas tikrai labai dinamiškas ir tai labai gerai parodo. Vieną skaidrę atgal. Parodo, kad e, tos dvi apatinės kreivės parodo, kaip Europos tradicinė ekonomika vystėsi nuo 2000 metų. E, o dvi e, aukštesnėsios kreivės yra žalioji ekonomika Ir, ir, mm, šia, ir, ir, ir kita kryptis. Taip, žinoma, reiškia, sektoriai, matome, koks yra užimtumas Europos Sąjungoje. Ta, pačia, tą patį grafiką galėtume parodyti, kalbėdami apie eksportą. Ir matome, kad žalioji ekonomika nuo ekonominės krizės išaugo iki 2,1 milijonų darbo vietų Europoje. Štai e, mes savo ataskaitoje vadiname pieninu mūsų aplinkosaugos politikos krypčių pieninu. Pasižiūrėkime, kur yra er, geltona ir žalia spalva. E, tai yra Europos politikos e, krypčių turtas. Tai reiškia, kad mes sumažinome taršą ir pradėjome dirbti efektyviau, o tai reiškia švaresnį vandenį, švaresnį orą. Taip pat mes e, tvarkome ir atliekas tam tikrose e, srityse efektyviau. Ir e, pasižiūrėkime į baltas linijas, tai yra mūsų ekosistema kur jau yra pereinama prie aplinkosaugos sveikatos. Uh, ir nepriklausomai nuo tų gerų politikų turime sisteminių iššūkių, kurie mums yra tikrai ambicingi. Pažiūrėkime 20 metų perspektyvą, matome, kad tos spalvos labiau raudonos ir geltonos, tačiau čia mums ir reikalinga formuoti politiką. Ateitis neturi būt, nebūtinai turi pratesti praeitį. Ir čia jūsų politika gali uh, sukurti daugiau žalių uh, E, darbo vietų žalios infrastruktūros ir bent jau ateityje e, virsti geltona spalva. Ir mes turime priimti sprendimus dėl gamybos ir vartojimo šioje srityje. Dabar pasižiūrėkime į tam tikrus palyginimus tarp valstybių narių. Ir tuo pailistruosiu keletą dalykų, kuriuos jau minėjo komisaras. Pirmiausia, kalbėsiu apie atsinaujančią energiją ir energijos vartojimą. E, svarbus dalykas yra tai, kad nuo 1990 metų matome, kad energijos, šiek tiek, energijos vartojimas šiek tiek padidėjo 20 valstybių narių. 13 ne. Nes mūsų e, narių yra būtent 34 valstybės. Taip pat e, padaugėjo atsinaujinančių energijos šaltinių ir taip pat matome, kad efektyviau pradėta naudoti energiją. Tačiau be abejo mes tai turime e, padidinti visų Europos lygmenių, jeigu norite pasiekti tikslus. Mes negalime to padaryti kiekvienos atskiros valstybės atveju, tačiau matome, kad tarp skirtingų Europos valstybių narių skirtumai yra didžiuliai. Ir pažanga jų taip pat labai skiriasi. Taigi, kaip yra įgyvendama politika ir kaip tinkamai pritaikomas um, pritaikoma paskata, kad valstybės narės visos siektų pažangos yra esminis dalykas. Dabar mes turime užtikrinti efektyvumą ir produktyvumą. Matome, kad um, materialių išteklių naudojamas vienam gyventojui sudidėjo, padidėjo tarp 2000-2012 metų 13 valstybių narių, o sumažėjo 19. Ir e, čia mūsų situacija labai skiriasi. E, daug kas, e, daug kur jos, tas vartojimas sumažėjo e, dėl investicijų į, į didelio e, stambaus masto infrastruktūrą ir taip pat kai kur sumažėjo dėl ekonominės krizės. Nesileidžiant į detalės, šita gra, grafa, šitas grafikas at, parodo, koks didelis skirtumas tarp skirtingų valstybių narių yra. Uh, Dabar dėl atliekų mes geriau valdome savo atliekas, tačiau jeigu norime pasiekti 50 procentų tikslą iki 2020 metų, tai daugelėje šalių vis tiek mums reikia pašalinti tuos didžiulius skirtumus. Matote, kokie jie dideli, kai kurie yra iki 20 procentų, kai kurie virš 50 procentų, 60 procentų kalbant apie klimato sušvelninimą, 2020-2020 e, Europos paketas pakete mes pastebėjome, kad e, kai kurios šalys e, ir toliau vykdys savo įsipareigojimus ir po Kyoto protokolo, nors jos pasiekė savo tikslus mažinamos e, šiltnamio efektą išmenančių dujų kiekius. Tačiau pastebėjome, kad jos toliau vykdos, vykdo tikslus 14 valstybių narių. Taip yra. Ir tam mums reikia papildomų politikos priemonių. na jau netrukus baigsiu. Mes manome, kad inovacija atlieka labai svarbu vaidmenį, siekiant, kad Europa pasiektų 2050 metų tikslus. Mes e, dabar analizuojame ekonominės, technologinės ir socialinės inovacijas e, žalio, žalios ekonomikos kontekste. Europa iš tiesų yra e, pasaulis lyderis kiekvienoje inovacijoje kuriant žaliasias technologijas. Be abejo, taip pat um, mums reikalingos valstybės lėšos į tokias inovacijas. Čia mes remiamės 2020 metų e, horizontų, kai mes analizuojame, kaip reiktų šiandieną investuoti ilgalaikę ateitį. Tai akivaizdu, kad investicijų reikia ir mes turime e, šiandienos, investicijom, šiandienos investicijas Europoje nukreipti labai aiškia linkme. Mes turime keturis kriterijus savo pranešime, savo ataskaitoje. Visų pirma, mes turime sumažinti anglės dvideginio kiekį visuomenėje, sukurti žiedinę ekonomiką ir atitinkamas darbo vietas, užtikrinti ekosistemos e, paslaugas ir planetos e, ribas. Tai yra, mes turime sukurti labai e, stipres ekosistemos vertybės, reikia gerbti biologinę įvairovę ir tai turi būti žmogaus sveikatos ir gerovės centre. Taip pat komisaras minėjo aplinkosaugos mokesčių reformą, tai būtų labai dėlis potencialas. Jeigu tai daugiau naudotume, tai mes, mm, mm, mes, mes e, dabar turime e, po truputį išimti iš apyvartos aplinkosaugai kenkiančias aplinkai kenkiančias subsidijas ir tuo mes galėtume užtikrinti aplinkosaugos svarumą. Kokios yra šiandienos investicijos? Mes minėjome strateginių investicijų fondą ir klimato fondą. Tai yra priemonės, kuriomis turime naudotis ir FC finansavimo galimybės išnaudoti. Kai kalbame apie 100 milijardų dolerį, dolerių e, sumą klimato kaitui, tai yra, kaitai, tai yra tikrai didelė investicija. Ir taip pat mes turime trilijo, 100 trilijonų uh, dolerių um, obligacijų rinka ir mažiau nei 0,01 procentą žaliųjų um, obligacijų. Ir taip pat turime labai uh, didelį pensijų fondą šioje rinkoje, tačiau labai jis nėra e, nukreiptas ekologinė prasme. Darant išvadą, uh, Mes manome, kad Europos politikos sėkmė per pastaruosius 40 metų buvo labai didelė. Ir mes turėtume žiūrėti su pasitikėjimu į ateitį. Mes žinome, kaip tai daryti. Mes turime tokią ekonomiką, kuri labai konkurencinga, kai kalbame apie žalios ekonomikos kūrimą palyginus su kitais regionais. Ir nepriklausomai nuo to, kad mus krėtė e, krizė, mes žinome, kad tai veikia. Ir žinome, kad neverta ignoruoti ateities iššūkių, iššūkių nes reikia racion, racionaliau yra eiti tą linkmę. Ir laikytis Europos politikos standartų, kurie buvo e, e, išdėstyti akį komunitėje. Daugiau informacijos galite pasiskaityti mūsų tinklalapyje visomis ES kalbomis. Ir daugiau tų kalbų bus per ateinančias kelias savaitės. Ir jeigu norite daugiau kažką pasiaiškinti, tai su EA jūs galite, aplinkosaugos agentūra, jūs galite susisiekti ir mes jums atsakysime klausimus. Ačiū. Can... Ačiū labai. Dabar galime pradėti mūsų diskusijas. Pirmiausia, bus pateikti klausimai, taip pat galėsite be abejo užduoti ir pateikti ir savo komentarus. Ir pirmiausia, suteikiu žodį Oktavijan Motok. Jis yra aplinkosaugos komiteto narys Rumunijos senate. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad ES ambicingi tikslai susijęs su šiltame efektą sukeliančių dujų mažinimu bus pasiekti. Ir kalbant apie tą tokį finansinį sandorį, susitarimą, kuris teks valstybių narių pečiams, Dėl jo tikrai turime nemažai abejonių, tai turės didžiulį įtaką, pavyzdžiui, mano gimtai šaliai Rumunijai. Ir manau, kad mes pamatysime tokią tendenciją susijusią su tuo, kad e, veikla tarsi bus perkeliama ir Man atrodo, kad kalbant apie teisėkuros teisės aktus valstybėse narėse, jie yra svarbus, tačiau sunku daryti jiems tiesioginį įtaką. Vis dėlto bijau, kad tie procesai gali įtakoti politinės veiklos perkelimą iš turtingesnių į skurdesnės šalis. Manau, kad reikia tam tikrų priemonių, kurios padėtų įtakoti įmonės, kad ta veikla nebūtų perkeliama į mažiau išsivyščiusias šalis. Reikėtų tiesiog e, užtikrinti, kad būtų tinkamai pasinaudojama darbo jėga. Dabar suteiksiu žodį ponui Trek. Jis yra infrastruktūros ir aplinkosaugos komiteto vicepirmininkas Slovenijos nacionalinėje asamblėjoje. Ačiū labai. Ačiū už tai, kad suteikėte man žodį. Tęsiu sloveniškai. Ačiū labai. Parlamentas Slovenijoje itin džiaugiasi tuo, kad e, buvo pasirinktas ambicingesnis požiūris, kuriuo dabar vadovaujamasi. Ir panašu, kad mes žengėme pažangos keliu džiugu, kad tarsi tolstama nuo juodosios anglies ir buvo šiandien kalbėta apie švarias energijos formas, pavyzdžiui, geoterminę energiją. Na, galbūt dėmesio šiose diskusijose tam klausimu ir pritrūko. Vis dėlto žvelgiant į šių diskusijų tikslą, svarbiausia atsakyti į klausimą, Ar mes įvertinome visus būdus, kurie gali padėti išspręsti kilusią problemą, tačiau panašu, kad mes kalbame apie nacionalinį, tarptautinį, europinį lygmenį, tačiau pamirštame tas mikrolokales bendruomenės, kurios taip pat gali prisidėti prie situacijos gerinimo. Pavyzdžiui, Slovenijoje per pastaruosius dešimt metų maisto tiekimą stengiamasi užtikrinti kiek įmanoma labiau vietos lygių. Ir tai be abejo daro įtaką žemės ūkio politikai. Be abejo, mes e, Žinome, kad yra ir tokių privačių asmenų, kurie patys užsitikrina energijos gamybą. Neretai šalise vyrauja nacionaliniai ar netgi pasauliniai monopoliai ir be abejo tai yra pasaulinio masto problema. Tačiau bet kuriuo atveju turime nepamiršti dar vieno dalyko. Būtina re-regionalizuoti. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad būtų galima įgyvendinti politiką ir europiniu lygiu, ir kitais lygiais. Neretai yra kalbama apie strategijas, specializacijas, išmanesias specializacijas, tačiau pamirštama, kad reikia ir tokio pažangaus išmanaus e, žemės ūkio. Kolega iš Vokietijos kalbėjo apie e, pažangų metano panaudojimą. Nenorėčiau leistis į diskusijas, tačiau pritariu komisarui, kad labai svarbu pirmiausia keisti požiūrį. Ačiū labai. Dabar tiksiu žodį Damir Mataran. Jis yra aplinkos saugos komiteto bei gamtos išsaugojimo komiteto vicepirmininkas e, Kroatijos Respublikos. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Kroatija yra jauniausia ES valstybė narė ir Ji jau yra patvirtinusi įtin daug teisės aktų susijusių su aplinkos sauga. Tie teisės aktai reglamentuoja ir šiltame efektą sukeliančių e, išmetamų dujų emisijas. Ir kalbant apie CO2 mažinimą Kroatijoje, mes laikomės ES nustatytų tikslų tikslų ir Kroatijos vyriausybė, taip pat aplinkosaugos ministerija ėmėsi įvairiausios veiklos siekiant įgyvendinti tuos tikslus, buvo parengtas veiksmų planas laikotarpiu iki 2030-ųjų ir jis bus patvirtintas iki šių metų pabaigos. To veiksmų plano tikslas yra toks, kiek įmanoma labiau sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą iki 2050-ųjų. Ir be abejo, Kroatija žino, jog tai yra svarbus procesas, kuris turi būti atitinkamai pritaikytas. Reikia panaudoti visus turimus išteklius, siekiant teigiamų rezultatų. Tai taip pat yra taikytina įvairiausiam sektoriams nuo žemės ūkio, miškininkystės bei energetikos sektorių. Kroatija taip pat atsižvelgia į tai, kad daug suinteresuotų šalių dalyvauja e, normų ir teisės aktų kūrime. Tačiau reikia nepamiršti, kad neretai tos priemonės taip pat lemia didesnius kaštus verslo atstovams. Mums reikia užtikrinti, kad nebus pamiršta, jog reikia kažkaip prisidėti ir prie darbo vietų kūrimo, nestabdyti tų procesų. Pone Šuica, prašau. Ačiū, aš taip pat atvykau iš Kroatijos ir galiu pritarti tam, ką pasakė e, aplinkosaugos komiteto vicepirmininkas iš Kroatijos. E, Kalbant apie šią temą, norėčiau padėkoti už surinktą posėdį. Ačiū, kad sudarėte galimybę susitikti su ponu Kanjete. Norėčiau padėkoti ir komisarui Vela už tai, kad jis atvyko. Tačiau kalbant apie pono Bruinikso pristatymą, jis pademonstravo įvairios vaizdinės medžiagos grafų ir taip toliau. Ir mane tai suneramino, nes tai pademonstravo, kokia kintanti, kokia nevienoda situacija yra Europos Sąjungoje. Neretai Europos Sąjungoje egzistuojančios sienos neužkerta kelio šiltame efektą sukeliančių dujų išmetalams ir tai kelia nerimą. Aplinkos apsauga bei susijusios politikos yra įgyvendinamos vietinių, regioninių, nacionalinių lygių. Tai be abejo yra ir europinių direktyvų, Jos yra svarbios, svarbus bus susitarimas Paryžiuje, jo įtin laukiame. Taip pat svarbu kalbėti apie susitarimus su Indija, Kinija, Junktinėmis valstijomis, kurie nenori prisimti pareigončių tikslų. Na, o Europos Sąjunga nori priešingų dalykų. Ta tikrai situacija sudėtinga, kompleksiška ir tiesiog nema, kyla nemažai klausimų susijusių su direktyvų įgyvendinimu ES valstybėse narėse, taip pat su, e, su derinimu, su tuo, kaip būtų galima užtikrinti, kad valstybės narės bendradarbiautų tarpusavyje. Juk yra 28 skirtingos valstybės narės, skirtingos padėtis yra susiklošiusios, susiklošiusios tose valstybėse narėse ir tikrai nemažai iššūkių laukia. Norėčiau paminėti vieną pavyzdį susijusi su atliekų e, perkelimu iš ne ES valstybės narės į ES valstybę narę. Ir pavyzdžiui, iš Albanijos jūrų srovės e, atneša, e, atliekas atneša taršą į Kroatiją. Kaip reikia spręsti tokias problemas? Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Arno Lero, jis yra nacionalinės Prancūzijos asamblėjos narys. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau sugrįžti prie kai kurių aspektų, kurie jau buvo paliesti šią popietę. Visų, visų pirma, energetikos aktas aptariamas Prancūzijos parlamente. Manau, kad tai yra susiję, glaudžiai susiję su mūsų šios dienos diskusijomis, tai yra susiję ir su finansavimu juk visi esame numatę tin ambicingų tikslų susijusių su Paryžiaus konferencija ir be abejo reikės atlikti tam tikrus politinius sprendimus, kurie visi turi savo kainą. Na ir Prancūzijoje galim, nutinka neretai taip, kad susidarima su sunkumais įgyveninant vieną ar kitą sprendimą. Ir kalbant apie tą 3 procentų tikslą, pirmiausia, reikia kalbėti apie finansų svarbą, apie finansų ministrų įtaką šiuose procesuose, nes jeigu to nesuvoksime, visas mūsų diskusijos, visi mūsų siekiai nueis per niek. Dar vienas dalykas. Komisarė, yra numatytas biudžetas nuo 14 iki 18 metų Ir buvo primtas teisės aktas, kuriame sakoma, kad 20 procentų ES finansavimo turi būti skiriama su klimatu susijusiems projektams. Na ir prašėme pateikti kriterijus susijusius su šių lėšų panaudojimu. Prašome tų kriterijų pateikimo jau kurį laiką. Ir mm, čia reikia žiūrėti ne tik į anglės dvideginio emisijas, tačiau ir į kitus susijusius aspektus. Turiu pasakyti, kad rezultatai yra itin neigiami Prancūzijos atžvilgių. Mes neįgyvendiname Kijoto tikslų. Bent jau mūsų atlikti skaičiavimai tai rodo. Bet to nėra tai, tie išmetamieji teršalai yra perkeliami į mažų kaštų šalis. Prieš mane pasisakęs kolega kalbėjo apie bendrą deklaraciją, kurią būtų galima parengti ir manau tai padėtų pademonstruoti parlamento svarbą. E, juk negalime palikti parlamentų nuo šalyje, kalbant apie vykstančias diskusijas. Dabar ponia Marija Laisbajo, ji yra klimato kitos komiteto atstovė iš Ispanijos kongreso. Ačiū, ponė pirmininkė. Mums reikia judėti tvarios visuomenės link, užtikrinti, kad būtų išmetama kiek įmanoma mažiau CO2, tad dėl to reikia kiek įmanoma veiksmingiau panaudoti turimus išteklius. Jų geriausia energija yra ta energija, kuri yra sutaupama. Buvo šiandien kalbama apie mm, tas sąsajas, kurias svarbu sukurti, labai svarbu užtikrinti, kad būtų sukurta Euro, ta energetikos sąjunga, kad būtų užtikrinamas energetikos tikimo saugumas ir būtų pereita prie atsinaujinančių energetikos šaltinių. Ir mes, kaip Ispanija, esame gana nutolę nuo Europos centro, tad Ispanijoje buvo įsteigta žaliojo augimo grupė, kurie apima įmonės, analizuojančias naujas technologijas susijusias su emisijų mažinimu. Ir tai yra nemažas iššūkis. Tai yra ne tik vyriausybių bei viešojo sektoriaus problema. problema. Reikia, kad visa visuomenė į tai įsitrauktų. Reikia į tai įtraukti ir privatų į sektorių, organizuoti kampanijas, informacinės kampanijas, gerinti informuotumą apie energijos panaudojimo efektyvumą ir taip toliau. Ačiū. Dabar žodis ponui Jan Kristian Kitės. Jis yra Žemės ūkio maisto, taip pat specialiųjų paslaugų e, komiteto narys Rumunijos parlamente. Ačiū labai. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. Norėčiau pakalbėti apie tuos aspektus, kurie buvo paliesti per pirmąją sesiją. Man jie yra itin svarbus. Mano kolega ponas Motokas apie tai jau kalbėjo. Ir tai yra susiję su e, teršinčių technologijų perkelimu į mažiau išsivyšiusias šalis ir kaip galima būtų sukontroliuoti tuos procesus. Toks būtų mano klausimas. Norėčiau, kad komisija kažkaip intensyviau įsitrauktų į tos procesus, kalbant apie tokių perkelimų tikrinimus ir kodėl nebūtų galima į tai įtraukti ir nacionalinių parlamentų. Jie galėtų pasinaudoti savo parlamentinę priežiūros funkciją. Ir pirmiausia galvoju apie keturis e, sektorius, tai yra medienos sektorius, chemijos sektorius, energetikos sektorius. Ir kalbant apie Europą bei inovacijas, tai nereiškia, kad itin teršiančios technologijos tiesiog turėtų būti perkeltos į mažiau įsivyščiusias šalis. Ir kreipiuosi Europos aplink kos agentūros atstovą. Ar jūs nemanote, kad mums reikėtų imtis kažkokių tai iniciatyvų susijusių su technologijų perkelimu? Ačiū. Pane Melior, prašau. Šiandien kalbame apie e, tai, jog reikia už, užtikrinti prevenciją susijusią su žala klimatui Tačiau prisimenant miškininkystės industriją, taip pat Natura 2000 programą, Norėčiau padėkoti komisarui Vela už jo paaiškinimus, tačiau panašu, kad galbūt šiek tiek per vėlai iššokome į tą traukinį. Ir kalbant apie CO2 bei vykdomą gamybą, pavyzdžiui, maisto gamybą, rauginimą, Ten situacija yra tiesiog nekontroliuojama ir maistas taip pat yra švaistomas. Kodėl nesimama jokių veiksmų? Galbūt būtų galima sumažinti išmetamosius teršalus susijusius su maisto gamyba ir auginimu. Ačiū labai dabar ponė Šedžiarė, ji yra aplinkos saugos komiteto narė Niderlandų atstovų rūmose. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmą padėkoti už tai, kas rengėte šį posėdį. Ir taip pat dėkuoju visiems kolegoms, kurie pakomentavo, kad reikia ambicingesnės kovos klimato kada politikos Europos Sąjungoje. Taip pat sutarėme, kad politika turėtų būti nukreipta į ateitį, efektyvi ir, ir nusekli. Dėl to manau, kad reikia daugiau kalbėti apie aukštik, išteklių naudojimo efektyvumo ištikrinimą Europos Sąjungoje bei perėjimą prie žiedinės ekonomikos. Tikrai šiuo metu kila didžiuliai iššūkiai labai sparčiai auga pasaulio gyventojų skaičius, ypač besivystančiose valstybėse ir jomis lygiai taip pat auga ir tai gali kelti problemų. Per artimiausius dešimtmečius dar padidės spaudimas gamtiniams ištekliams, tai augins kainas ir tai taip pat mažins tiekimo saugo, saugumą. Ir tai gali taip pat dar ir neigiam paveikti visą mūsų planetą. Dėl to perėjimas prie žiedinės ekonomikos yra toks dalykas, kuris aktualus visiems, visam pasaulyje. Būtent dėl to žiedinė ekonomika turėtų būti prioritetu ir tai yra prioritetu būtent Niderlandų parlamentui. Geroji žinia yra tai, kad žiedinė ekonomika numato daug naujų galimybių sąjungai. Tai turėtų padėti mums įveikti krizę. Ir taip pat Tai turėtų sukurti naujas darbo vietas, kurios bus svarbios ateityje, turėtų užtikrinti daug naujų darbo vietų ir taip pat kovoti su nedarbu, ypač jaunimo nedarbu. Pone pirmininkė, svarbu, kad politika būtų, kad ir Europa būtų švari, konkurencinga, Ir turiu pasakyti, kad kaip daug ir kitų kolegų esu labai nusivylusi to, kad pernai buvo atsimtas e, žiedinės ekonomikos paketas. Dėl to raginčiau komisiją paskubėti ir vėliausiai iki metų galo pateikti ambicingesnį projektą. Paskutinė pastaba. Niderlandų parlamentas ir toliau kreips labai daug dėmesio šiam labai svarbiam klausimui, šiam perėjimui. Ir kai pirmininkaus Niderlandai, mes tai įtrauksime į mūsų darbotvarkę ir bus apie tai posėdis e, šimtų metų pradžioje. Tuomet daugiau informuosime jūs ir pasi... susitiksime su jumis Hagoje. Ačiū. Ačiū. Toliau iš Maltos, ponas Ryan Kalas, aplinkosaugos ir planavimo komiteto narys. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasveikinti komisijos narį Velą ir norėčiau pasakyti apie skirtumus tarp valstybių narių. Tai yra skirtumus ir skirtingus kriterijus, kurie buvo taikomi. Pavyzdžiui, atasta kalbama apie savivaldybėse esančių atlikų per, perdirbimą. Ir skirtumas tarp šalių, kurios dar, daugiausiai dar, dar mažiausiai, yra 50 procentų. Maždaug 50 procentų. Tai yra labai keista, turint galvoje, kad visos šalis yra ES valstybės narės. Manau, kad Europos komisija turėtų čia imtis veiksmų. Manau, kad Europos komisija turėtų būti aktyvesnė ir užtikrinti, kad visos valstybės narės judėtų pirmin. Jeigu, ypač jeigu Europos Sąjunga visa nori žengtis pirmin. Kitas dalykas. Norėčiau pakalbėti apie vandens naudojimą labai daug nerimo kelia tai, kad šioje ataskaitoje bei e, Europos aplinkosaugos agentūros vadovo pasisakime matome didelę problemą. Ir galime dabar geriau suprasti, kokia yra situacija. Taigi, matome, kad e, aplinkos agentūra, aplinkos agentūra daug dėmesio atkreipė į tai, jog Europos pietuose problemos yra desnės. Ir dėl to kyla klausimas komisijos nariui. Galbūt komisija turėtų priimti kokią nors strategiją, kuri būtų pritaikyta ypač Europos pietums. Nes suprantame, kodėl pietums kyla daugiau iššūkių šioje srityje. Dėl, dėl klimato kaitos, dėl, dėl temperatūros augimo, trūksta vandens o tai numato ir daugiau problemų ūkininkams veikiantiems šiame regione. Tad norime žinoti, ar komisija num numatys iniciatyvų šiems regionams. Labai ačiū. Ačiū, toliau perėsime prie Prancūzijos. Pana Žirandi Blikon. Jis yra Europos reikalų komisijos atstovas Prancūzijos nate. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Turiu keltą klausimų. Pirmiausia, Europos Sąjunga atsakinga už 10 procentų šiltnamio efekto dujų išmetimo, tačiau Europos Sąjungos skurima 23 procentai pasaulinio BVP. Ar tai reiškia, kad pramonė buvo perkelta kitas šalis? Na, galbūt. Tai reiškia, kad pagal mūsų modelį kitos valstybės, kitos turės tai šalys taip pat turės mažinti savo emisijas. Ir čia klausimą noriu pasakyti dėl to, kad ES yra svarbiausia pas, pasaulyje ekonomika. Ir dėl to turi atitinkamai ir kalbėti per dėrybą dėl klimato kitos. Ypač jeigu tai, kad nepakankamai žvelgiama į gamybos ir transporto vaidmenį klimato kaitoje. Į tai net išvilgiama, pavyzdžiui, sudarant e, viešų pirkimų konkursus. Taigi transport nekreipama pakankamai dėmesio. Čia visame pasaulyje tokia matoma tendencija. Taip pat, žinoma, negalime toliau taisytis tą problemą, kad uh, gamyba perkeliama į kitas šalis, kur gamyba yra pigesnė. Taip pat iki 20 metų yra numatyta per 20 milijardų eurų subsidijų energetikai ir pasakytina, kad dėlė to dalis atiteko iškastiniam kūrui. Tai reikia taip pat turėti galvoje. Be to, kila klausimas, ar to, dėl to ar valstybės narės gal, galės gyventi įsipareigoms, kurios prisima. Nes labai daug kas priklausys nuo verslo, daug tų įmonių yra tarptautinės ir valstybės narės negali jų kontroliuoti. Tad, kiek klausimas, kaip užtikrinti, kad valstybės narės tikrai laikytųsi įsipareigojimų. jau esame mm, pateikę tam tikrų įsipareigojimų iki 30 metų, bet galbūt reikia dar ambicingesnių tikslų ir numatyti juos iki 50 metų. Su parlamento atstovai čia yra susirinkę ir galbūt nacionaliai parlamentai turėtų numatyti ambicingesnius tikslus. Ačiū. Labai ačiū. Toliau Miguelis Hidalgo, Ispanijos senato narys. Labai ačiū. Pirmiausia, ačiū padėkoti už tik galimybę dalyvačiose diskusijose. Reikia kovoti su klimato kaita. Šios problemos neišvengsime, tačiau tuo pačiu tai yra proga kurti naują ekonomikos sistemą tokią sistemą, kurie būtų mažiau naudojama energetikos ištekliai, kur būtų daugiau remiamas į atsinaujančiais ištekliais. Taip pat tai galėtų nu, padėti sukurti ir naujus ekonomijos veiklos modelius ir užtikrinti mūsų įmonių konkurencingumą. Tačiau tą modelį reikia realiai kurti. Ir tam reikia atsižvelgti į daug dalykų. Pirmiausia, toks naujas modelis turėtų būti nuseklus. Ir čia reikia darnos ir valstybių narių. Reikia valstybės narės, naudotų naujas technologijas visose kad būtų naudojamas visose valstybės narėse. Pavyzdžiui, Ispanija pirmauja energetikos srityje. Tačiau teisės aktai kuriuose srityse yra keičiami. Ir tai, pavyzdžiui, apribojo galimybės plėsti saulės jėgainės bei vėjo jėgainės. turėti galvoje, kad Europa yra platesnė negu centrinė Europa. Ir yra regionų, kurie yra labiau išplėtoti, yra regionų, kurie mažiau išplėtoti yra. Kai kuriems regionai net neturi tokios galimybės plėtotis, kaip kai kurie kiti. Tad tikrai daug nerimo kelia tai, kad žiedinės ekonomikos paketas buvo atšauktas. Komisijos narys jau minėjo, kad e, jis bus paketas iš naujo, tačiau norime konkrečių išgirsti atsakymų. Ką planuojate šioje srityje? Taip pat manau, kad labai svarbu yra griežtai reikalauti rengti prisitaikymo planą. Nes yra valstybinai, kuriams teks prisitaikyti prie klimato kitos poveikio. Yra šalių, kuriams kėl didžiulė rizika, pavyzdžiui, Ispanija, Ispanijos pakarantė yra, gali būti labai paveikta. Taip pat gali būti paveikta žemės ūkis Ispanija. Ir baigdamas tam norėčiau pakartoti, kad visa tai yra proga, galimybė. Tai yra proga sukurti geriau subalansuotą Europą labiau, desnės sanglaudos Europą. Aš pats iš Galisijos, iš e, provincijos, Ir to tokie regionai, kaimo regionai neturi daug gyventojų ir dėl ir, na, su jais elgiamas neteisingai. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą. Parlamentas parengė ataskaitą dėl ES aktų gyvendinimo ir Ten buvo pasakyta, kad reikia mums šios rytyje vytis. Tai reiškia, kad reikia geriau perkelti aplinkosaugos reikalavimus. Labai dar daug failų yra nebaigti tvarkyti. Ir akivaizdu, kad visiems narėms kyla problemų perkeliant ES teisės aktus. Tai tikrai kelia daug nerimo. Europos E, parlamente vis yra teigiamas peticijos, visos aplinkos sauga. Ir štai koks kila klausimas. Kaip galima pagerinti piliečių dalyvavimą vietos lygių? Nes labai dažnai tie teisės aktai, kai jau perkeliami yra valstybės narės, e, dažnai na, jie nenumato atskiro ligmens, kaip, kaip elgtis e, vietos lygių, atskirų, atskirų procedūrų. Uh, ir elementų. Kitas dalykas yra aplinkos saugos mokestis. Jau apie tai buvo šiek tiek kalbėta. Atrodo, kad sunku yra į Europos Sąjungos lygių numatyti mokesčius. Bet yra įvairių sričių, kuriuose galima tai padaryti. Tai būtent dėl to ir norėčiau iškelti šį klausimą, kaip galima pasiremti aplinkosaugos mokesčius. Toliau. Ar bus ketinama parengti aiškesnė apibriežti terminui environmental footprint, tai yra aplikosauginis pėtsakas. Ar būtų galima parengti kokią nors aiškesnį apibriežti, tikslą apibriežti? Taip pat klausimas dėl Junkerio plano. Kas bus finansuojama pagal tai? Ar viskas bus tvaru, ar tikrai bus finansuojami žaliai projektai, nes panašu, kad daug kas jėsi su iškastiniu kūru, kaip, kaip minėjo pana Pedečinė. Labai ačiū. Toliau ponas Linas Balsys. Aplikos apsaugos komiteto narys. Colleagues, uh, we talk about efficiency today and of course we all know that efficiency is the best sort of... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Uh, na, tikrai reikia didinti efektyvumą ir tai turėtų padėtinti mažinti šilabę efekto dujas ir mažinti iškastinį kūrą, anglis dujas, kurie labiausiai teršia. Mokslininkai sako, kad 1 procentų suma, padidinę efektyvumą galima sumažinti iškastinio kūro importą 2,5 procentų. Taigi labai greitai galima tapti nepriklausomis nuo pono Putino ir Gazpromo efektyvumą didinančios priemonės galėtų sukurti per 4 milijonus darbo vietų artimiausių metų, per 20 dešimtmečius. Reikia pasinaudoti šią galimybę. Tačiau, ponės ir ponai, reikia aiškių prioritetų. Reikia aiškiai žinoti, kur ES eina. Ar jį, didina, ar jį nori didinti e, efektyvumą ir mažinti iškasnių kur naudojimą, ar kaip tik nori didinti iškasnių kur naudojimą. Ir čia trūksta politinio vadovavimo. Pavyzdžiui, kai kalbama apie tokį klausimą kaip e, skalundujos Europos Sąjungoje. Komisijos nariai, komisija pralaimėjo dujų lobistams ir dabar yra labai neaiškiai griežtos skalūnų išgavimo technologijos ir ten neapibriešta ir dėl metano išmetimo. O metanas yra daug pangesnis negu CO2. Taigi, ponis ir ponai, reikia tikrai daugiau pastangų bendrabiavimo srityje ir užtikringesnį bedarbiavimą tarp Europos parlamento, nacionalinių parlamentų ir vyriausybių, jeigu norime per 20 metų užtikrinti didesnį efektyvumą. Labai ačiū. Thank you very much, and now we going... Labai ačiū. O dabar Antonija Ramos Preto, tai yra aplinkosaugos komiteto narys. Dėkoju, pirmininkė. Mes sutinkame su efektyvesne Europą ir e, ekonomiką, kurioje būtų mažiau e, anglės dvideginio ir mes turėtume investuoti į atsinaujinančią energiją, tačiau ener efektyvus energijos naudojimas na, taip pat labai susijęs su vandens panaudojimu. Mes galėtume jaunuoliams a, parodyti, kad vanduo yra ne tai, kas bėga, ne tik bėga tai, kas bėga iš krano, bet ir tai, kas yra gamtoje ir mes turime užtikrinti um, vandens um, cirkuliavimą gamtoje. Ir e, mes turime e, tai tą patį padaryti ir su elektra, pavyzdžiui, kaip e, cirkuliuoja visa elektros energija tam, kad pas mus degtų elektros lemputė. Ir mes turime dabar reikalauti, kad Europoje mes daugiau investuotume į mokslinius tyrimus. Dabar gyvendinant struktūrinių fondų politiką, mes e, turime e, laikytis tam tikros esminės e, dimensijos, tai yra klimato kaitos, kuri turi būti užtikrinta naudojant struktūrinius fondus, kaip sakė komisija. Dabar noriu paklausti komisijos. Labai svarbu, aišku, e, klimato e, kaitos politika, tačiau kaip matome, kad pati klimato kaita turėtų būti susieta su dalykais, kurie minimi TTIP sutartyje, nes tai gali turėti įtaką Europos piliečiams. Mes turėtume rasti e, paralelę tarp šitų, šito susitarimo ir to, apie ką bus kalbama Paryžiuje. Norėčiau, kad mes visi labai e, rimtai pasižiūrėtume šios dalykus. Ačiū ponas Untaštelė. Tačiau prašau, kad kalbėtojai laikytųsi dviejų minučių e, kalbėjimo laiko, nes mes vėluojame. Dėkoju pirmininkė. Komisarė, jūs tikrai labai daug pakalbėjote apie tai, kaip labai svarbu užtikrinti efektyvų išteklių naudojimą Europoje. Ir iš dalies tai yra dėl to, kad mes daugelės ryčių esame um, priklausomi nuo importuojamų žaliavų Europoje. Ir Dabar mes matome, kad kai kuriuose srityse esame padarę pažangos. Pavyzdžiui, tradicinėse žaliavų srityse, tačiau yra ir kitų sričių, kur nepasistumėjome į priekį dar nedaug. Pavyzdžiui, iš, iš vieno iš vieno, vienos tonos seno mobilojo telefono galima uh, išgauti e, ir auksą, ir platiną, ir kitus brangiuosius metalus. Ir e, mes iki šiol visgi toliau e, iš žemės resursų išgauname platiną, auksą ir kitas žaliavas ir per mažai, mano manima, mani manimu, darome tam, kad panaudotume ant, ant, pakartotinai panaudotume savo turimus, turimas uh, turimus panaudotus produktus. Ir manau, kad ES turėtų tai labai pabrėžti per ateinančius metus. Ir valstybės narės taip pat turi įdėti tai, į tai savo indėlį. Ir mes turime atitinkamą direktyvą, kuri turėtų užtikrinti, kad šitą e, žaliavas galima būtų lengviau išgauti. Kol kas, manau, buvo per mažai padaryta ir manau, kad per ateinančius metus mes turėtume sustiprinti šitą e, sritį. Tai yra, kad e, antrinių žaliavų panaudojimas turėtų būti labiau išnaudojamas. Na, aplinkosaugos agentūros pirmininkui norėčiau atsakyti porą klausimų užduoti. E, jūs kalbėjote apie apie a, e, esminius dalykus, kuriuose a, e, sritys, kuriuose valstybės narės dar nėra padariusios a, pa, pažangos. A, manau, kad mes turėtume vado, vadovauti a, Mm, vadovautis e, CO2 pėtsako principu ir e, galvodami apie transporto politiką Europoje. Dėkoju, pirmininkė. Mes Niderlanduose daug kalbėjome apie Junkerio planą ir tvarias darbo vietas ir apie tvarius namus tvarų būstą, pasyvų būstą. Ir be abejo, statybos pramonė tuo labai domisi. Pakartotinis vandens naudojimas, saulės energijos panaudojimas, tai yra didelės rytis, kurios turi didelį potencialą. Norėjau iškelti šitą klausimą. Manau, kad mes turime daryti tam tikrą pasirinkimą, nes Kitaip nieko nepasieksime. E, taip pat kalbėjome, kad reikia mažinti metaną, tačiau daug kas priklauso nuo to, ką valgo e, gyvuliai. Mes mažinome amoniako lygmenį. Ar mes norime pasakyti, kad norime atsisakyti e, to, kas neberandama mūsų um, ganyklose, mūsų kalnuose ir mūsų šalyse. Ačiū. Belgija. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad mes čia dabar mm, ne apie tai diskuo, diskutuojame. Be abejo, yra aplink, aplinkosaugos dimencija, tačiau yra ir pasiekmių. Ir uh, mes turėtume rasti priemonės, kuriomis mes e, mažintume išteklių ir žaliavų naudojimą ir sumažintume gamybos sąnaudas. Aplinkosaugos agentūra apie tai kalbėjo, tačiau kokios yra mūsų e, energetikos, energijos vartojimo tendencijos. Daugiau yra naudojama energijos, negu kad daugiau, daug, daug daugiau negu didėja atlyginimai. Komisija visą laiką mums sako, kad mes turime sumažinti atlyginimus, tačiau atrodo, kad galima būtų e, kitaip į viską pasižiūrėti, jeigu mes susikoncentruosime į energiją ir žaliavas ir remiantis tuo mes galėtume sukurti žiedinę ir žalę ekonomiką. Ir um, taip pat mes turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad valstybės narės turi reglamentuoti ekonominį pasikeitimą, nes jeigu viskas yra visiems nemokama ir yra liberalizuojama prekyba, tai mes nebenaudosime tų standartų, kuriuos taikome savo, naudodami žaliavas ir energiją. Mes tada susilpiname savo poziciją ir e, atveriame duris perkelimui, o tai sužlugdys mūsų ekonomiką. Mums reikia aiškių tikslų. Taip pat aš manau, kad netgi jeigu tai skamba kaip labai paprastas dalykas ir akivaizdus dalykas, mums reikia bendros deklaracijos kuri e, kurią turėtų, pasi, kurią turėtų pritarti valstybės narės. Ačiū. Vengrija. Dėkoju, pirmininkė. Globaliai žiūrint, didžiausias iššūkis yra tai, kad šiandieną jau yra e, kariaujama dėl ekologiškų išteklių ir jie sukelia tokias migracijos bangas, kokias mes jaučiame Europoje. Mes kovojame daugybę frontų. Ir darome diplomatinės pastangas. Vengrijoje mes žengėme didelius žingsnius 2012 metais. Mes sumažinome savo emisijas 36 procentais palyginus su kitais metais. Ir tai yra susijęs su pramoninių procesų pokyčiais. Mes daug investuojame į pažangės energetikos infrastruktūras ir siekiame užtikrinti, kad mūsų konkurencingumas būtų ilgalaikis. Taigi dabar Vengrijoje mums reikalingos didelės investicijos. Žiūrint globaliai, turime e, svarbių energetinių problemų. Dabar pramonės sektorius susiduria su daug pavojų. Tad tikimės, kad Paryžėje mes grįšime prie senų prioritetų. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų kalbėtojams. Labai atsiprašau kai kurių kolegų, kurioje norėjo pasisakyti. Tačiau mes prioritetą atidavėme mūsų nacionalinių parlamentų nariams. Prašom. Pone Brunings. Ačiū. Aš pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Kai kurie iškėlė tokį klausimą. Europa tampa vis mažesnė pasaulio dalimi ir kam reikia tada ambicingų politikos krypčių. Aš manau, kad yra visiškai aišku, kad e, ambicinga, patikima e, vietinė politika yra labai svarbus dalykas tarptautinėse dėrybose. Kitas dalykas, tarytum, mes siekiame perkelti mūsų pramonę į kitas šalis dėl aplinkosaugos teisės aktų. Kaip mūsų institucija turi labai aiškiai pasakyti, kad daug padaryta tyrimų, o e, pramonės perkelimas nėra paremtas aplinkosaugos e, sumetimais. Tai daugiau yra paremta darbo sąnaudomis ir rinkos e, teisinė struktūra. Kartais aplinkosaugos teisės aktai atlieka svar, čia svarbu vaidmenį, tačiau visgi įmonės yra perkeliamos remiantis darbo sąnaudomis ir tikrai ne aplinkosauginiais sumetimais. dėl to tikrai nėra labai jokių įrodymų. Dabar dėl pažangaus kaimo gyvenimo ir e, mikro e, energijos gamybos. Mes dabar kūrėme naujus verslo modelius ir pereiname į e, tokią erą, kai vartotojai tam yra ir energijos gamintojai ir kaip prie to gali prisidėti ekonominė ir mokesčių sistema bei pažangėjai tinklai ir mes netrukus parengsime pranešimą, kuriame nagrinėjamas kaimo gyvenimas ir žemės ūkis bei to gyvybiškumas atsižvelgiant į aplinkosaugos teisės aktus. Kalbant apie vers, kiek, tai, kiek kainuoja verslui aplinkosaugos teisės aktai, yra padaryta daug uh, E, tyrimų ir e, paaiškėjo, kad darbo sąnaudos, gamybos sąnaudos ir visa kita gerokai viršyje aplinkosaugos teisės aktų e, reikalavimų laikantis sukeliamus kaštus ir labai ypatingose pramonės šakose tai aktualu. Junktinėje karalystėje e, vienas euras ar svaras investuotas į aplinkosaugos teisės aktus visuomenė sukeria, sukuria naudą už tris svarus, nes yra pašalinami ar pasumažinami e, visuomenės veikatos kaštai, yra sukūriamos darbo vietos ir panašiai. Kalbant apie emisijų ir e, perkelimą ir eksporto importo balansą ir aplinkosaugos e, įtakos perkelimo į, išorį, į išorę, mes anksčiau parodėme, kokia Europos vartojimo ir gamybos dalis yra perkeliama, kalbant apie energetikos kaštus ir mm, CO2 emisijas. Ir būtent dėl šios priežasties dauguma informacijos apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas yra paremta e, nacionaliniais teisės aktais. Ir e, tai yra UNCCC ataskaitos pagrindas. Kalbant apie maisto švaistimą ir Natura 2000 tinklą ir to pliusus ir minusus, tie skaičiai, kurie buvo suskaičiuoti Europos komisijos tyrime, kur, prie kurio, kurio mes prisidėjome, e, yra tokie, kad E, Natura 2000 e, prisideda prie Europės gerovės 200 milijardų e, eurų, kalbant apie sveikatos sąnaudų sumažinimą ir taip toliau. Ir investicijos į tai yra apie 60 milijonų eurų, tai vargu ar yra dar viena tokia investicija, kuri duotų tokią nerealią gražą. Tai yra puiki investicija ir galimybė. O dėl maisto švaistimo mes šio klausimu dirbame ir norėtume pat, vėliau pateikti jums pasiūlymų, kaip tai spręsti. Dabar dėl transporto ir mobilumo sąnaudų, kaštų mūsų ekonomikoje, tai kaštų e, internacionalizavimas labai e, lemia tai, kaip mes tinkamai vertiname finansiškai kainą, kurią mes sumokame už taršą. Ir šios skaičius jūs galėsite rasti mūsų ataskaitoje. Vienas iš kolegų, iš Ispanijos kolegų kalbėjo apie poreikį e, susitarti ties klimato adaptaciją. Dauguma valstybių narių jau turėjo pateikti savo nacionalinius e, klimato adaptacijos planus. Mes juos dabar nagrinėjame Europos aplinkosaugos agentūroje ir pareiksime savo e, atsiliepimus ir įvertinimus kai reikės spręsti ateities klimato kaitos klausimus. Kolega iš Estijos minėjo efektyvumo paradigmą. Didesnis efektyvumas yra būtinas. Mes kalbame apie tai savo pranešimuose, ataskaitoje, ypač toje ataskaitoje. Ir mes manome, kad e, tai reikalauja trejopo dėmesio. Visų pirma, e, turime pagalvoti apie technologinius dalykus. Antras aspektas yra elgesys ir kuriant verslo modelį labai svarbu e, atsižvelgti iš tuos aspektus. Reikia žiūrėti, koks yra ne tik vartotojo, bet ir gamintojo elgesys. Na ir turime nepamiršti, kad viešosios investicijos didina efektyvumą ekonomikoje. Kai kurie iš jūsų minėjote struktūrinių investicijų fondą yra straipsnis apie fondų naudojimo e, fondų naudojimą šiame pasiūlyme, šiame reg, pasiūlytame reglamente. Ir šitas straipsnis numato kelis klausimus, ko, e, kelis punktus, pagal kuriuos e, norintieji gauti finansavimą iš fondo turi e, atitikti tam tikrus kriterijus. Na, pirmiausia, mes e, pareiškėjas turi būti susijęs su inovacijomis, toliau e, turi užsiimti technologijomis, kurios išmeta mažai anglės dvideginio ir dar yra kiti kriterijai ir mūsų pranešime labai svarbi žinia yra tokia, kad jeigu nori užtikrinti žalę ekonomiką ir rimtus sprendimus paremtus gamta, tai tokiu atveju reikia stiprios gamtos. Negali būti tokios iliuzijos, kad e, gausime e, puikus, puikią e, biologinę ekonomiką ateityje nekur, ir nekur, galėsime tai padaryti nekurdami natūralaus kapitalo, tai tai tikrai yra iliuzija. O dabar dėl priklausomumo nuo išteklių. Uh, Ir jūs taip pat minėjote kritinius išteklius, kuriuos sunku rasti. Mūsų globalioje mega tendencijų ataskaitoje mes sprendžiame šitą išteklių klausimą. Europa turi sąrašą kritinių išteklių, kuriuos vargu ar galima rasti Europoje. Daugiausiai jie randami tokiuose vietose kaip Brazilija, Kinija, Turkija, Kongas ir kitos šalys. Todėl taip, tai labai svarbus klausimas ir tai lemia Europos ekonomikos pažeidžiamumą. Todėl savo pranešime mes minime ir e, ekodizaino klausimą, e, ką reikia pakeisti, jeigu nori e, sukurti žiedinę ekonomiką. Na, o dėl maisto sistemos ir kokį turime pasirinkimą. Mes apibūdiname maisto sistemą kaip vieną iš esminių, kuri prisidės arba neprisidės prie esminio tvarumo. Ir čia, na, mes nesame politikos kuriejai ir aš nesakau, kad mes neturėtume valgyti galvijų mėsos ar apskritai mėsos. Ne. E, svarbu tik tais spręsti tuos klausimus, kai tai yra tikrai aktualu. Kaip pavyzdžiui, yra šalis, kurios gerai sutvarko šitą savo sritį ir jų žemės ūkio sistema yra produktyvi, o yra šalis, kuriuose e, žemės ūkį reiktų padaryti tvaresnį. Na, o dabar dėl išteklių karo, kuris buvo minėtas. Uh, Jeigu norėtumėte apie tai pasiskaityti, tai aš norėčiau pasiūlyti jums keturių lygmenų pasaulio banko ataskaitą, kurioje yra pasakyta, kad pasaulis išeis iš savo komforto zonos, jeigu taps keturių laipsnių pasauliu. Ir gali būti, kad atsiras daugiau pabėgėlių, ar dėl klimato e, sumetimų keisis žemės ūkio sistemos ir taip toliau. Ir dabar vyksta daug e, planetos ribų e, debatų, tai yra rizikos, rizikingos ribos. Ir jeigu tas ribas pereisi, rizikuoji netikrumu. Ačiū. Ačiū ir nedelsamas suteikiu žodį komisarui. Ačiū, Giovanni, aš tik, na, taip galbūt šiek tiek paviršimi prapeiksiu per tos klausimus, kurie buvo užduoti. Visų pirma, buvo kalbėta apie tą ambicingesnį požiūrį ir tikrai galiu tam pritarti. Taip, tikrai mes norėjome būti ambicingesni, kalbant apie įgyvendinimo pusę ir būti ambicingi ne vien tik teisėkūros aspektuose. Labai svarbu įvertinti, kas konkrečiai vyksta visuose etapuose, ypač įgyvendinimo etape. Taip pat buvo kalbėta apie požiūrio pasikeitimą. Ir man atrodo, kad pirmasis pasikeitimas, kurį turime atlikti, tai yra orientuotis į įgyvendinimą. Nemažai jūsų taip pat kalbėjo apie ES teisės aktų perkelimą į nacionalinius teisės aktus. Ir panašu, kad kai kurios valstybės narės mano, kad kai jau ES teisės aktai yra perkelti, tarsi visas darbas baigtas. Tačiau dėja taip nėra. ES teisės aktų perkelimas yra tik viso proceso pradžia. Kai jau tie teisės aktai yra perkelti, tik tada darbas prasideda ir būtent tada reikia pradėti įgyvendinimą. Taip pat buvo kalbėta šiandieną ir apie įgyvendinimą bei didesnius įgyvendinimo kaštus. Ir čia galėčiau pritarti Hansui. Kalbant apie įgyvendinimo naudą, labai dažnai, o galbūt net ir visada ta nauda viršyje susijusius kaštus, nes kalbant apie įgyvendinimą, apie žalį augimą, kitas rytis. Ten ta nauda akivaizdžiai matoma, yra sukūriamos darbo vietos, taip pat lengvinamas darbo vietos sukūrimas, yra sukūriama žiedinė ekonomika ir apskritai ekonomika tampa konkurencingesnė. Na, nu, jeigu jau kalbame apie teisę, kurą, e, apie tai, kad tai būtų galima mažinti išmetamosius teršalus bei gerinti oro kokybę. Kaštai, susiję kaštai net negali būti lyginami su tuo, kokius nuostolius patiriame dėl nešvaraus oro, pavyzdžiui, 400 tūkstančių iš ankstinių mirčių, taip pat 100 tūkstančių lėtinių lygų kiekvienoje valstybėje narėje, kurias reikia gydyti, kuriams taip pat reikia didžiulių kaštų. Jau nekalbu apie tai, kad žmonės, kurie susirga, turi būti ne tik gydomi, tačiau yra prarandamos pajamos, jie negali įti darbą ir taip toliau. Dabar apie Indiją, Kiniją, apie tai tyravosi Kroatija, taip pat buvo klausta apie Junktinės Amerikos valstijas. Visiškai tam pritariu. Jeigu tai yra pasaulinė problema, negalima tikėtis, kad ES viena pati išspręs visas problemas. Taip galima kalbėti apie ES aplinką, Kinijos aplinką e, ar JAV aplinką, tačiau reikia nepamiršti, kad ta aplinka yra bendra, yra viena bendra e, pasaulinė aplinka ir yra viena bendra problema ir reikia vieno bendro sprendimo. Ir tai buvo kalbėta apie tai, kad yra 28 skirtingos situacijos, skirtingos ES valstybėse narėse. Taip, be abejo, negaliu su to ginčytis. Deja, yra 28 skirtingos valstybės narės, skirtingi teisės aktai ir visos jos juda skirtingų greičių. Tačiau tai taip pat įrodo, kad klausimas bei problemas lypi ne teisėkuroje, ne teisės aktuose, juk jie yra vienodi visiems. Tačiau kodėl kai kurios valstybės narės pasiekė užsibrieštus tikslus, o kitos ne? Tad problema slypi neteisės aktuose. Tai yra susijęs su valstybių narių pajėgumais, galimybėmis ir mes tiesiog sakome, kad norime būti ambicingesni ir ne tik mažinti tikslus, mažinti standartus. Ne, to tikrai nenorime. Mes turime išlaikyti ambicingumą, tuos užmojus e, sąryšyje su tikslais, tačiau turime būti ir pakankamai ambicingi, kalbant apie įgyvendinimą. Reikia nustatyti, kurios valstybės narės nepasiekia užsibrieštų tikslų, reikia nustatyti, kokios yra priežastis ir tada jau reikia teikti reikalingą paramą toms valstybėms narėms, kad galiausiai tie tikslai būtų pasiekti. Ir man atrodo, Leroj kalbėjo apie tai, kad mūsų pasirinkimai, visi mūsų pasirinkimai turi vieną ar kitą kainą. Taip, tiesa, negaliu su to ginčytis, būtent apie tai e, šiandieną kalbame, kalbame apie jungtinių tautų tvarios plėtros tikslus. Ir nėra prasmės apie tai nediskutuoti, jeigu nežiūrėsime į tai, kaip tie tikslai bus įgyvendinti. Ir be abejo, Ir tai be abejo vyksta daug diskusijų, kurios yra susijusios ir su finansiniais aspektais. Ir man atrodo, ponia Marija Luis Bajo iš Ispanijos kalbėjo apie tai, kad geriausia energija yra ta, kuri yra sutaupoma. Ir būtent tai ir turime daryti. Net kai kalbame apie atlikas, pirmasis prioritetas atliekų srityje be abejo yra perdirbti tas atlikas ir padaryti tai kaip įmanoma uh, veiksmingiau, tačiau netgi geriau yra, jeigu tų atliekų susidarimo apskritai yra išvengiama. Buvo šiandien kalbėta ir apie maisto atliekas, juk 30 procentų mūsų maisto, e, kuris pagaminamas ar užauginamas, yra išmetama. Tad reikėtų pradėti galvoti ne tik apie perdirbimą, bet ir apskritai apie tai, kaip reikėtų užkirsti kelią tų atliekų susidarimui, reikėtų mažinti tas atliekas ir be abejo, jeigu jau tos atliekos atsiranda, tada jau reikia galvoti, kaip jas perdirbti. Na, kalbant apie ekologinį projektavimą, pateiksiu vieną pavyzdį. Kompiuterio uh, projektuotojas ir gamintojas galėtų pagaminti tokį kompiuterį, kuris sumaž, su, sunaudotų maž, 10 procentų mažiau energijos. Tai yra puikus, sveikintinas dalykas. 10 procentų būtų sumažintas energijos suvartojimas. Tačiau aš vartotojas, galbūt palikčiau kompiuterį jungtą visą naktį, nes galvočiau, kad, na taip, kompiuteris suvartoja nedaug energijos ir taip aš netgi padvigubinčiau tos energijos suvartojimą. Ta taip, projektuotojas kompiuterio, kuriejas gali sumažinti elektros energijos suvartojimą 10 procentų, tačiau patys vartotojai gali pasielgti visiškai priešingai. Ir tai be abejo nėra logiška. Ir kolega iš Rumunijos klausė apie E, tų teršinčiųjų technologijų perkelimą į trečiasią šalis, kodėl į tai neįsitraukia parlamentai. Na, man atrodo, kad būtent toks yra ir šios dienos posėdžio tikslas - kažkaip įtraukti tos nacionalinius parlamentus, tačiau be abejo viskas priklauso nuo valstybių narių vyriausybių, nuo to, e, kaip dažnai apie tai bus kalbama, kokios priemonės bus naudojamos ir taip toliau. Kažkas iš jūsų taip pat kalbėjote apie gyventojų skaičių. Tai yra vienas didžiausių iššūkių. Jau netrukus 9 milijardus pasieks gyventojų skaičių Žemėje ir tas spaudimas, kurį sukurs e, gyvenantį Žemėje tiek ir energetikai, tiek ir dirbožėmių ir maistui ir kitoms rytims bus itin didžiulis. Ir jeigu manome, kad rytos problemas galime įspręsti su šiandienos sprendimais, vargu ar pavyks tai padaryti. Ir kalbant apie Hanso pristatytą informaciją, taip, jis kalbėjo apie tai, kad pasiekime pažangos, tačiau kalbant apie ateitį, reikia kažkokių kitokių metodų, nes iššūkiai auga, jie didėja, sunkėja, tad mums reikia taip pat didinti savo įdedamas pastangas. Ir man atrodo, Niderlandų atstovas kalbėjo apie išteklius, apie žiedinę ekonomiką ir apie tas abejonės susijusias su, su pasitraukimu. Tačiau Taip, kartais e, kažkokių projektų sustabdymas reiškia, kad yra pateikiami ambicingesni projektai ir rudenį tikimasi pateikti ambicingesnį atliekų paketą. Nes kai kalbame apie atlikas, juk nekalbame vien tik apie gyvavimo ciklo pabaigą. Juk atliekos net prieš gaminį, pagam, prieš gaminį pagaminant jau yra atliekų, pavyzdžiui, medžiagų, žalivinių medžiagų iškasimas ir taip toliau atlikos yra sukūriamos ir, pavyzdžiui, projektuojant gaminį, jį gaminant. Juk įsivaizduokime, štai vandens butelis. Jeigu galėčiau pagaminti šį butelis naudodamas 5 ar 10 procentų mažiau plastiko, tačiau pasiekti tą patį tikslą, tai yra, kad talpa išlaikytų pusę litro vandens. Be abejo, tai yra puiku. Tad mes peržiūrime uh, atliekų paketą, be to taip pat pateiksime ir pasiūlymus, naujus pasiūlymus susijusius su gamyba, su gamybos vietomis, ne vien tik su vartojimo aspektais. O dabar dėl Niderlandų atstovo pasiūlymo. Aš taip pat paliečiau žiedinės ekonomikos klausimus. Ir man atrodo, tai taip pat bus įtraukta į pirmininkančios valstybės darbo tvarkė tikrai. Tai visiškai palaikau. Dabar dėl kolegos iš Maltos komentaro dėl vandens ir taip toliau. Tai be abejo didžiulė problema. Ypač žemės ūkio srityje 70 procentų pasaulinio vandens yra sunaudojama žemės ūkija. Be abejo yra E, tam tikrų fondų, lėšų ir tos valstybės narės, kurios nori pagerinti padėtį e, susijusią su vandeniu, gali tai padaryti. Kalbant apie upių baseinų valdymo programas, e, jos yra įgyvendinamos valstybėse narėse ir mes glaudžiai bendradarbiavime su valstybėmis narėmis šioje srityje. Dabar dėl išteklių efektyvumo, kalbant apie žiedinę ekonomiką, žinia ekonomika gali prisidėti prie išmetamų teršalų mažinimo dėl nustatytų tikslų bei piliečių įsitraukimo. Apie tai jau kalbėjau. Be abejo, piliečiai galėtų tikrai įsitraukti į tos procesus ir jie galėtų būti netgi tam tikri sargai, kurie prižiūrėtų, kaip įgyvendinami valstybių narių teisės aktai, nes jeigu valstybė narė neįgyvendina teisės aktų, Jeigu valstybė narė neįgyvendina oro kokybės tikslų, jeigu neįgyvendinami vandens kokybės tikslai, tada aš tikiuosi, kad mūsų e, pilietiški visuomenės nariai imtųsi veiksmų ir praneštų apie tai. Dabar Junkerio planai ir finansuojami projektai be abejo e, reikia užtikrinti, kad projektai būtų žaliai ir tvarus. Visiškai pritariu tam, kad veiks, efektyvumas yra svarbus aspektas. Na, o kalbant apie valstybių narių pasirinkimus, ar jos renkasi iš, iškastinį kūrą ar skalūninės dujas, tai yra nusprendžiama valstybių narių lygių. Mes galime pateikti tik tam tikras gairias, o jeigu jau valstybė narė nusprendžia, pavyzdžiui, e, e kasti naftą ar išgauti dujas, Tai yra valstybės narės sprendimas, tačiau be abejo valstybė narė turi tai daryti vadovaudamasi mūsų pateiktais kriterijais. Dabar ekologinis projektavimas. Taip, buvo šiandien kalbėta apie ekologinį projektavimą ir e, kalbama apie ekologinį projektavimą kaip apie priemonę užtikrinti didesnį energetinį efektyvumą, tačiau tai yra susiję ir su medžiagų e, efektyvumu didesniu. Na ir dar vienas svarbus ambicingas tikslas, kad, į, kalbant apie žiedinę ekonomiką, būtų pateiktas e, atitinkamas pasiūlymas susijęs su medžiagomis, jų perdirbimu ir su tuo, kad tos medžiagos vėl rastų kelią į rinką, jas vėl būtų panaudotos, norima sukurti rinką perdirbtoms medžiagoms. Dabar tvarus būstas, apie tai klausė vienas kolega. Visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta. Be abejo, tai yra svarbu, svarbu yra ir išmanių miestų programa, išteklių efektyvumas. Tiek ir kalbant iš ekonominės pusės ir iš aplinkosauginės pusės, tai yra aktualūs aspektai, nes Negalime būti konkurencingesni, jeigu sumažinsime atlyginimus, negalime pasiūlyti tokių pat atlyginimų darbuotojams iš Europos, kaip pavyzdžiui Azijoje ar kitose regionuose, tačiau mes galime padaryti kitus dalykus, mes galime užtikrinti tą didesnį konkurencingumą įgyvendindami, tai yra panaudodami išteklius efektyviau. Hansas jau atsakė į klausimą apie perkelimus susijusių su skurdu, ekologiniais ištekliais, ekonominėmis krizėmis. Ir tai yra viena iš tų priežasčių, kodėl buvo parinkti jungtinių tautų tvarios plėtros tikslai. Na, bus sudėtinga užkirsti kelią tiems perkelimams, migracijai ir taip toliau, jeigu nebus kovojama su skurdu. Atsiprašau, kad šiek tiek užtrukau. Ačiū labai. Pirmininkas maloniai dėkoja vertėjams, kurie užsibuvo kabinose ilgiau. Ir prieš baigdamas norėčiau padėkoti, e, kad susirinkote. E, koridoriuje galėsime visi neformaliai pratesti savo diskusijas, ten bus patiekta gėrimų, tad ačiū. Visiems atleiskite, kad nepatikiu užsamesnių išvadų, tačiau mūsų laikas jau baigėsi. Gero vakaro.